Okay, um, we can, we... Galime pradėti. Pirmiausia, reikia patvirtinti darbo atvarkę. Nematau prieštaravimų. Taigi patvirtinta darbo atvarkė. Deja, turiu keletą pirmininkės pranešimų. Pirmiausia, kaip žinote, 27 spalio pirmininkas Baroso paskelbė komisarų Reno ir Šemetos portfelių pakeitimus. Ir jie e, buvo priklauso šio komiteto kompetencijai pagal 106 taisyklę, jos 6 punktą. Ir atitinkamą priedą turime surenkti klausimus komisarams be balsavimo. Galiu pasakyti, kad klausimai įvyks lapkričio 23 dieną po pietų netrukus pateiksime jums detalės. Faktas, kad komisaras Renas šiandien pas mus yra, neturi nieko bendro su tuo faktu, jis tiesiog dirba dabartinį savo darbą. Po to įvyks 5 e, gruodžio e, viešai klausimai nuo 3 iki 6.30 e, patvirtintų posėdžių sąraše šio, klausimo, šio posėdžio dar nėra, taigi tai yra papildomas posėdis gruodžio 5. Dėl indėlio garantijų schemų trialogas antras įvyko apričio 26 dieną Strasbūre. E, tarybos atsidūrė klavietė, nes, kaip pasakė e, pirminkantį Lenkiją, tarybos nelankstumas dėl finansavimo tikslo ligmens yra labai nelanksti ir Lenkija informuos ekon delegaciją prieš kitą posėdį, kuris rengiamas e, lapkričio 15 dieną, ar bus e, įmanoma pozicija e, aklavėtėje, kitaip tuomet bus planuojama balsuoti plenarinėje sesijoje. Dėl CEPA klausimo vyko antrasis trilogas lapkričio 26 dieną Strasbūre, visi pagrindiniai klausimai aptarti, pasiekta pažangos, Keturių e, skilčių dokumentas su kompromisais išdalintas visoms politinėms frakcijoms. Yra keletas svarbių sprendimų, kuriuos dar reikia aptarti, įskaitant galutinę necepas sistemų e, galutinę datą. Ir mes tikimės susitarti dar e, lapkričio mėnesį. Kitas susitikimas įvyks Strasbūrė 15 lapkričio. Tokie mano pranešimai. Dabar man malonu pereiti prie viešojo klausimo. Esu stikinusi, kad e, parlamento nariai supranta, kad e, sudėtingais laikais dabar pas mus atvyko ponas Rostovskis, Ekofin tarybos pirmininkas ir Olerenas, Europos komisijos vicepirmininkas ir komisaras atsakingas už e, ekonomikos ir pinigų reikalus. Mus informavo Van Rompojos komitetas, kad Džiulį Tremontį negalėjo atvykti į šį e, sustikimą dėl kitų e, darbų ir mes siekime, kad e, teisinis pagrindas ekonominiam valdymui būtų įgyvendintas pilnai. Ekonominis dialogas su Europos tarybos pirmininku yra svarbus viso to dalis. Svarbi viso to dalis. Tik aš parašysiu pirmininkui Van Rompojui, kad būtų galima numatyti, numatyti datą ekonominiam dialogui su juo. Taip pat gavome pranešimą, kad ankstesnis Ekofin tarybos e, buvęs pirmininkas Jurgio Tojusi taip pat turėjo panaikinti e, savo planuotą vizitą čia ir esantis dalyviai, atsižvelgiant į labai skubius reikalus susijusių Eurogrupės posėdžių, turės išvyk, išeiti anksčiau negu tikėtasi. Taigi, taigi klausimą tarsime taip, kaip pavyks. E, taigi, valstybės sekretorius užims Jano Vincento vietą. Taigi, dabar periname prie diskusijos. Kiekvienas prelegentų turės penkias minutės pastaboms. Pirmiausia, leisiu pasakyti abiems ir po to, manau, galėsime išklausyti grupės klausimų, kad jūs galėtumėte atsakyti prieš, prieš išėdami ir po to jūs e, pakeis. Rengdami klausimą nežinojame, kad e, visa tai bus tokiu sudėtingu metu, kuris pareikalaus e, jūsų dalyvavimo kitur. Tačiau mums tai yra suprantama. Prašom, ponė. Čia. Ačiū pirmininkė. Gerbami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu atsiprašyti dėl to, kad turėsiu išeiti gana netrukus, tačiau norėčiau atsakyti, kaip galima daugiau klausimų. Pirmiausia, kadangi aš pirmą kartą turiu galimybę lankytis parlamente po šešių teisėvros reformų paketo patvirtinimo kuris, e, mano manimu, turėtų užtikrinti, kad e, dabartinės problemos niekada nepaskartotų. Taip pat noriu pasakyti, kad esu man malonu, kad mums pavyko pasiekti kompromisą, kuris leido patvirtinti e, šį šešių dokumentų paketą. Nepasant dabartinių problemų, neturėtume mm, pamiršti pasakyti, kad Ta prasme, mes esame pasiekę nemažai. Ypač parlamentas čia daug prisidėjo. Parlamentas leido iš tikrųjų mums pasiekti e, tokį rezultatą ir kompromisą. Leiskite pasakyti, kad kaip ir minkaujantį valstybę mes džiaugiamės galimybę aptarti su jumis pirmąją įgytą patirtį gyvendinant Europos e, semestro nuostatas. Tai labai intensyvus e, procesas e, ir pirmą kartą, aišku, jis taikomas yra labai intensyvus, o jo vertinimas galutinis įvertinimas nėra įmanomas, nes tai vyksta pirmą kartą ir dar nėra iki galo pabaigtas. Tačiau tai nereiškia, kad negalime šių klausimų aptarinėti. Pirmiausia, įžangai norėčiau pasidalyti trumpa dabartinės aplinkos analizė. Labai tai svarbu, nes dabartinė situacija darys poveikiai ir e, tolesniems sprendimams, kuriuos reikia priimti ir dėl Europos semestro. Kaip žinote, valstybių skolos krize kelia pavojų, kad gali kilti bankų krizė. Ir galime atsidurti negatyvioje spiralėje, kuomet finansų rinkos vis labiau abejos valstybių narių sugebėjimo aptarnauti savo skolą. Tai e, kelto abejonės bankais, kurie turi valstybių skolą savo balansą. Tai savo ruoštų sukeltų refinansavimo problemų tiems bankams tarp bankinėje rinkoje. Tokių požymių jau dabar matosi. Ir Europos e, bankų institutas jau apie tai yra paminėjęs. Ateityje bankų krizė paprastai sukeldavo e, tikros realiosios ekonomikos e, krizės. Krizė prasidėjusi 2008 metais buvo finansinė krizė toliau pavirtusi realiosios ekonomikos krize. Dabartinė krize prasidėjo 2010 metų pradžioje. Pirmiausia, tai buvo valstybės skolos krize, dabar jį ta, tampa tam tikrų mastų, ne visiškai dar, aišku, ir turėtume tuo džiaugtis, bet tai, tačiau jį turi požymių, kad gali tapti finansinio sektoriaus krize. Ji tokia krize dar netapo, tačiau ji turi potencialą tokia taip, tapti. Ir nors tai ir nėra finansų sektoriaus krize, ji greitai tampa realiosios ekonomikos krize. Todėl visi sutiksime, kad situacija labai rimta ir kad e, ji turės didžiulę didžiulio ilgalaikio poveikio užimtumui, augimui ir skurdui. Taigi sunku įsivaizduoti, kad būtų dar tinkamesnis laikas kada nors aptarti įvairias priemonės, kurias stengiamės taikyti ES mastu, kad užkirstume kelią toms problemams. Viso to dalis buvo ir Europos semestras. Ačiū pirmininkė. Ačiū, Oli. Ačiū, Oli. Dėkuoju, Sharon. Gerbiami parlamentarai, norėčiau padėkoti už galimybę pasikeisti nuomonėmis apie tai, ko išmokome per pirmąjį europinį semestrą. Tai yra bandomoji stadija, kuri buvo vykdoma dar prieš įsigaliojant šešeto paketui. Taip pat norėčiau ir aš padėkoti komiteto nariams už raštų pateiktus klausimus. Tai yra puikus būdas tiesiog sutelkti dėmesį ties svarbiausiais klausimais, svarbiausiais parlamentinės atskaitomybės prasme. Visiškai pritariu Jacekui, ministrui Rostovskijui, dėl to, kaip svarbu užbaigti šešito paketą po gan įtemptų dėrybų tarp parlamento ir tarybos. Norėčiau pasveikinti jūs abi šalis su pergalė ir Labai laukiu, kuomet šešeto paketas įsigalios apie gruodžio vidurį. Šešeto paketas, mano vertinimu, yra kritiškai svarbus prevencinis būdas sustiprinti ekonominę valdyseną ES ir ypatingai eurozonoje. Fiskalinio išvalgumo ir ekonominio stabilumo labui, tvaraus augimo ir viet, darbo vietų kūrimo prasme. Komisijos vardu norėčiau patikinti, kad tikrai naudosimės naujomis priemonėmis nuo pat pirmos šešeto paketo galiojimo dienos drausmingai, sąžiningai ir ryštingai taikysime tas teisėkuros priemonės. Europinis semestras, žinoma, yra labai glaudžiai susijęs su šešeto paketu, tai yra tam tikras pagrindas, kuriam šešeto pakete yra numatytos taisyklės ir aš paaiškinsiu kokia yra pirmojo semestro patirtis. Tačiau jūs matyt vis tiek tikitės, kad aš keliais žodžiais papasakosiu apie šiandienos Eurogrupės posėdį prieš perėdamas prie, prieš, prie semestro klausimų. Buvo aptarti šiandien svarbus klausimai - Graikija, Italija, finansinių saugiklių sustiprinimas, stabilumo priemonės, pritaikymas ir taip pat klausimai susijęs su TVF iš, ištekliais po didžiojo 20-ko posėdžio ketvirtadienį ir penktadienį. Taigi šiandienos posėdis vyksta labai kritiškai svarbių momentų. Vykstant politiniams neramumams Graikijoje. Praeitą savaitę didžiojo 20-ko rėmuose daug dėmesio buvo skiriama ir nemažai laiko buvo skirta eurozonos padėčiai aptarti. Susilaukime didelės paramos ir nemažai patarimų iš pasaulinių partnerių. Didysis dvidešimtukas pasveikino Europos vadovų spalio 26 šeštosios dienos viršūnių sutikimą priimtus sprendimus, sustiprinti skolos tvarumą Graikijoje, sustiprinti Europos bankus, sukurti finansinius saugiklius, kad būtų pažabotas užkratas ir taip pat numatyti sąlygas ekonominiam augimui ir stabilumui eurozonoje. Graikijos premjero Papandrėjo pranešimas praeitą savaitę surenkti referendumą visgi sukūrė daug neiškumo dėl to, ar Graikijos vyriausybė rimtai pasirengusi laikyti spalio 26 dienos susitarimų. Graikijos vyriausybė juk pati rengė tą susitarimą ir prisijėmė jį įgyvendinti dar tik tai prieš kelias dienas, kai vyko Eurogrupės viršūnių susitikimas. Graikijai galiu e, pasakyti štai, ką mes pasakėme pastarosiomis dienomis mes teigiame, kad ir toliau norime paremti Graikiją ir remiame euro grupės viršūnių sutikimo sprendimus, tačiau mažiausiai ko tikimės dabar e, tai, kad Graikija laikysis tų susitarimų, kurių ji pati prašė ir kuriuos pasirašė ir kuriais įsipareigojo. Tai yra esminis mums labai svarbus e, veiksnys judėti į priekį. Taigi prašome nacionalinės vienybės vyriausybės. Esame įsitikinę, kad tai yra vienintelis būdas pasitikėjimui atkurti ir įsipareigojimams įgyvendinti. Dabar mums kalbantis vyksta darbai Atenuose, bandant atkurti tą prarastą pasitikėjimą. Aš susitikau su finansų ministru šiandieną čia e, Briuselėje ir tikiuosi, kad jis Eurogrupės posėdyje irgi papasakos apie gan spartų procesą, bandant sukurti nacionalinės vienybės vyriausybę per ateinančias keletą dienų. Dėl Italijos situacija irgi buvo plačiai aptarta didžiojo dvidešimtuko rėmuose. Euro grupės viršūnių sutikime e, prezidentas Berlusconis pristatė svarbius įsipareigojimus, sustiprinti, užtikrinti fiskalinį konsolidavimą ir sustiprinti augimo potencialą, laikantis Europinio semestro sąlygų. Kuomet šis paketas bus visapusiškai gyvendintas, kada, kai jis bus visapusiškai gyvendintas, tai bus labai svarbu žingsnis spręs, išspręsti Italijos struktūrinės problemas. Norėdami, norėdami parodyti savo ryštą italai paprašė, kad TVF stebėtų jų įsipareigojimų vykdymą. Na, o komisija savo ruoštų mes toliau detaliai vertinsime, stebėsime Italijos fiskalinę ekonominę padėtį ir nusiūsime misiją jau šią savaitę į Italiją tiems vertinimo darbams pradėti. Ponios ir ponai, Europinis semestras jau vyksta praktikoje. Nuo teorinių, koncepcinių dalykų, pirmųjų patirčių, pereisiu prie konkretesnių dalykų aptariant e, Europinį semestrą. Ir savo pastabas sugrupuosiu į kelias pagrindinės temas, o po to diskusijose mes paliesime kitus klausimus. Pirmiausia, nemažai klausimų buvo dėl nacionalinių reakcijų atsak dėl atsakomybių ir suverenumo. Na, ne kiekviena vyriausybė buvo patenkinta šimtų procentų dėl šaliai specifinių rekomendacijų, kurios jiems buvo numatytos. Tačiau valstybių narių vyriausybės, vyriausybių reakcijos į šį geriau integruotą ex ante ekonominę priežiūrą vis tiek buvo pozityviai sutikta. Tiesa, kad egzistuoja toks santykinis entuzijazmas ir galbūt jis nėra visiškai toks visuotinis parlamentuose ir viešosiose diskusijose. Panašu, lyg Briuselis dabar kišasi į nacionalinį suverenumą, tokios mintys gan paplitę yra ir turime tai pripažinti ir savo komunikate tai paminėti. Na, o mano atsakymas yra štai koks, kuris turėtų visus nuraminti galutinis žodis dėl nacionalinių biudžetų bus tariamas ten, kur ir turi būti tariamas - nacionaliniuose parlamentuose. Tačiau tuo pat metu nacionaliniai parlamentai turi geriau suvokti, kokios yra europinės taisyklės, kurias jų vyriausybės ir nacionaliniai parlamentai įsipareigojo gerbti ir laikytis. Ir čia, manau, Europos parlamentas galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį, ypatingai per tarp parlamentinį dialogą. Taip pat norėčiau pakomentuoti pono Lamberts ir žaliųjų grupės, žaliųjų frakcijos studiją dėl Europinio semestro. Ta studija buvo paskelbta prieš keletą savaičių. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ta studija suras skaitytojų ir sostinėse, ne tik Briuselėje, nes tie Tikrai ta studija yra labai išvalgus e, dokumentas. Kalbant apie demokratinę atskaitomybę, ją reikia sustiprinti per fiskalinę priežiūrą. Ir dėl šios priežasties aš labai pritariu naujam ekonominiam dialogui. Dabar diskusijos vyks ne už uždarų durų. Kai ministrai tą darydavo užsidarę, Jacekai, ne, ne tau skiriu šią pastabą, bet apskritai tokį darbas vyko taryboje. Aš tikiuosi, kad ekonominis dialogas turės esminį e, pozityvų poveikį šiam aspektui. Kadangi laiko turiu nedaug, dar vieną mintį vis tiek išsakysiu. Antro, antroji klausimų grupė susiję, sus, susijusi su politiniu semestro poveikiu. Kol kas yra per anksti šiame įvykių cikle išvelgti, koks konkrečiai bus poveikis nacionaliniai politikai tų šaliai specifinių rekomendacijų ir bendrai europiniai ekonomikai. Na, pavyzdžiui, Ispanija se, laikosi šaliai specifinių rekomendacijų gan plačiai. Ispanija to nedarė finansinių rinkų srityje, nepaisant gan nemenkų iššūkių, kurie teko jos ekonomikai ir užimtumo situacijai. Aš Šaran parašiau laišką, siūlydamas, kad galėčiau gal sugrįžti į komiteto posėdį sausio mėnesį ir tuomet pakalbėtumėme apie Europinio semestro poveikį politikai, nes sausio mėnesį jau tikrai būsime išmintingesni nei dabar. Kągi, pabaigai dar norėčiau pasakyti, jog tikiuosi, jog mano pastabos parodė, kad mano įsipareigojimai ir komisijos įsipareigojimai, turintamenyje Europos parlamento vaidmenį šiame semestre, yra tvirti. Ir aš um, laukiu, kuomet šešito paketas bus įgyvendinamas. Ir tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Ačiū. Dėkoju. Kaip sakiau anksčiau, bus atvykstančių ir išvykstančių. Taigi pirmiausia, pirmieji klausimai. Juos užduos koordinatoriai arba jų paskirti, paskirti asmenys. Tiksliai nežinau, ką, kas tą darys EPP vardu. Gal Udo pirmąjį pakviesiu. Have, uh... Ačiū pirminkė. Turiu maždaug 200 klausimų ponui Rostovskijui ir nemažiau negu 200 Olirenui. Tačiau, kadangi situacija yra sudėtinga, aš perduosiu žodį Ani Podimatai, kuri ką tik grįžo iš Atenų ir norėtų užduoti keletą klausimų. Labai ačiū, Udo, Šaran, komisarė. Kaip žinote ir kaip sakėte, vakar vakare buvo pasiektas susitarimas tarp dviejų svarbiausių politinių partijų ministro pirmininko papandrėjo ir pagrindinės pozicinės partijas sukurti koaliciją, koalicinę vyriausybę, kurios svarbiausia užduotis būtų visiškas sprendimų priimtų iš Graikijos pusės, aišku, sprendimų priimtų spalio 27 dieną įgyvendinimas ir visų įsipareigojimų kylančių iš sprendimų, tų sprendimų įgyvendinimas. E, turi suveikti komisija. Šio parlamento nariai yra ne vieną kartą pabrėžę praeitėje, kad reikia nacionalinės vienybės ir nacionalinio supratimo, kad tai yra vienintelis būdas sukursantis sąlygas tinkamam labai sudėtingų priemonių ir politikos įgyvendinimui. Situacija Graikijoje, kaip puikiai žinote, ir esate pabrėžęs praeitėje, e, yra netvari, buvo netvari, netgi pasiūlius rengti referendumą, prieš pasiūlant e, rengti referendumą, reikia sprendimo, kuris mums visiems svarbu ir reikia žvelgti į priekį, o ne atgal, kad e, viskas suveiktų, nes koalicinė vyriausybė nėra, tikslas yra priemonė sudaro sąlygas, kad e, tai suveiktų, mums reikia įtraukti ir motivuoti visuomenę. Taigi mano klausimas yra štai toks. Kokią žinę galite nusiūs, pasiūsti Graikijos piliečiams? Žinę, kuri išriškintų pozityvę perspektyvę, nes nepaisant visų trūkumų, neteisingus sprendimų, Graikijos piliečiai labai dažnai jaučia, kad būtent jie yra taikinys, jie yra įžeidinėjami ir tai yra neproduktyvu. Manau, kad visi turime atversti naują lapą ir žvelgti į priekį. Manau, kad praėjusią naktį priimtas sprendimas yra svarbus, svarbiausias. <clears throat> Ir uh, esu įstikinusi, kad mes su kolegomis čia viską padarysime, kad uh, tas sprendimas suveiktų nes taip daroma yra Graikijos labui ir eurozonos kaip visumos stabilumo labui. Taigi, ar turite pozityvios perspektyvos žinę iš komisijos pusės? Žinia, kuri didžiąją Graikijos visuomenės dalį leistų, daliai leistų eiti tuo sudėtingu keliu, kuris jų laukia. Aš leisiu užduoti visus klausimus, nes nėra daug laiko. Silvijai. Merci beaucoup. Euh. Ačiū, Sharon. Dėkoju, ponė ministrė, ponė komisarė, už tai, kad atvykote. Mes tikrai labai e, esame dėkingi už tas pastangas. Na, norėčiau išreikšti didelį susirūpinimą. Didžiulį susirūpinimą, jeigu su piliečiais, jūs kalbatės ir pasakojate, kaip krizės valdomos kitur. Mums susidaro įspūdis, kad šis parlamentas čia tikrai suvaidina svarbu vaidmenį. Na, aš dėkoju Jums už atliktą darbą dėl šešeto paketo, bet aš norėčiau išvelgti rezultatus. Uh, Eurozonos viršūnių susitikimo išvados. Čia, kai jas pažiūrėjau, mane šokiravo du dalykai. Niekas neturėjo jokių revoliucingų idėjų tam, kad šios, šiose išvadose atsirastų tam tikrų šešito paketo elementų. Turiu paprastą pavyzdį. Taik, susitaikyti arba paaiškinti. Uh, Dėl to buvo susitarta pavasarį ir galiausiai pavyko susitarti po ilgų diskusijų, kaip puikiai žinote. Na, jūs asmeniškai tame dalyvavote. Ir dabar matome, kad partnerių spaudimas negali būti daromas už uždarytų durų. Eurozonos viršūnių sutikimo išvados irgi nebuvo viešai paskelbtos. Kreipiuosi į komisiją. Tai koks čia žaidžiamas žaidimas? Primami reglamentai. Teigiame, kad puiku priėmėme reglamentą, parlamentas prisidėjo, o praėjus 15 dienų po to taryba visiškai nieko nedaro. Ir panašu, kad dabar tą skolą turės mokėti tie žmonės, kurie dalyvavo Europos parlamento rinkimuose, mūsų rinkėjai. Ir krizę, kaip krizė dabar yra valdoma, tai yra daroma nedemokratiškai, neįtraukiant parlamento ir tai yra didžiulis skandalas. Ir tie žmonės, kaip ir aš, tarkim, 20 metų paukojau e, Franko uh, vokiška, vokiškiam susitaikymui. Ir tikrai nenorėčiau, kad tokie svarbus dalykai būtų dabar daromi tokiu būdu, kaip, kaip vyksta dabar. Kaip jūs įsivaizduojate, kad Graikijos žmonės e, ne, nestreikuos? Kaip elgsis italai? Tai yra žmonės, kurie ne visiškais yra informuoti apie tai, kas vyksta tokiuose viršūnių susitikimuose. Visiškai trūksta demokratijos ir skaidrumo. Ir tas šešito paketas kol kas man iš tiesų e, atrodo nieko neišspręs. E Ačiū dabar EPP rodė, kad turi atstovą, tai yra Danuta Hübner. Daugiau sąrašai iš EPP nieko neturiu. Labai ačiū. Norėčiau užduoti klausimą komisarui Oli. Yra manančių, e, tikinčių ekspansinių vaidmenių. Aš asmeniškai ne. Manau, kad rinkos nestebi vien tik tai deficito ir skolų, bet taip pat ir žiūri į šalies e, galimybę aukti. Todėl staupimo priemonės per, e, skirtos e, pasitikėjimui ugdyti yra, na, mano galva, nebūtinai teisingos. Na, dar pažiūrėsime į 50 procentus e, skolos kirpimą Graikijos ir atsižvelgiant į tai, kad bankai gali pasiekti 9 procentų e, rezervų dydį e, sumažinti savo balansus, e, tai yra papildomi veiksmai, kurie gali pakirsti augimo perspektyvas. Komisarė, kur matote mūsų, ar matote e, mūsų sistemoje galimybę vėl pradėti e, ekonomikos augimą tokias šalise kaip e, Graikija? Toliau Filipas. Uh, ačiū. Kalbėsiu angliškai. Komisarė, ministrė, ačiū, kad atvykote, ypač tokiamis aplinkybėmis nekartosiu to, kas yra jūsų tyrimė. Sakysiu vieną dalyką. Mums reikia daugiau integruotos e, ekonominės valdysenos Europoje. Tai aišku, nėra jokios diskusijos apie tai ir semestras būtent ir tai ir yra. Turime užtikrinti, kad jis veiktų nuosekliai ir jūsų tyrimas parodė, kad tam tikrų problemų dėl politinio nuoseklumo yra tarp rekomendacijų šalims, tarp rekomendacijų ir 20 metų strategijos, toliau apie tai nekalbėsiu. Svarbiausias klausimas man yra visuomenės parama. Žinome, kad politika, kuri dabar vykdoma visoje Europoje, e, kaip ekonominio valdymo ar krizinės paramos kai kuriam šalims e, dalis nesusilaukia visuomenės paramos. Galima kritikuoti tą referendumo klausimą Graikijoje, tačiau kažkada mums reikia susilaukti visuomenės paramos. Ir didžiausias pavojus semestro atveju yra tai, kad e, trūksta demokratinės atskaitomybės. Aš e, kritikavau parlamentą, kai jis e, nori tik tiesiog e, valdyti visą ES, kiekvieną ES e, žingsnį ar procedūrą. Tačiau aš manau, kad svarbiausias sprendimų prieimimo dalykas yra tai, kad mes orientuojame ekonominę, fiskalinę, socialinę strategiją ir ta orientacija taps vis labiau privaloma ir kritiškų metų tai turi susilauti demokratinės paramos. Ir čia aš turiu galvoje E, balsavimo bent jau šiame parlamente. Nenoriu e, ieškoti daugiau galių šiam parlamentu, tačiau aš noriu pasakyti, kad kai darote augimo apžvalgą, tai, tai yra ekonominių gairių rinkinys, taip ir reikia jas vadinti, nes tai taip, taip ir yra ir, ir jos yra tokios reikalingos. Tai turime paversti bendro sprendimo politiniu aktu. Ir jeigu reikia ir greitai tai padaryti, tai suraskime būdą tai greitai padaryti. Bet tai yra tipiški momentai, kai mums reikia išplėsti politinę paramą, nes kitaip man nerima kelia tai, kad e, ekonominė valdysena, integruota ekonominė valdysena, kurios mums reikia šlubuos dėl politinės paramos trūkumo. Ir tiesiog e, nustumsime Europą į politinę disintegraciją, ko, manau, ne vienas nenori. Taigi aš raginu peržiūrėti procesą kad būtų daugiau demokratinės atskaitomybės esminiuose taškuose. Ir 20 metų strategija turėtų tapti e, privalomas aktas bendros sprendimo prieimimo būdu. 20 e, metų strategija taip pat e, ir ekonominės gairės taip pat. Ir to reikia piliečiams, o ne kad komisija už uždarų durų veiktų, kaip sakome, kad dažnai, kad taryba taip daro dažnai. manau, kad tam tikrų kritiškų metų mums reikia sugebėti susilaukti piliečių paramos, nes nuspręs ne Olerenas, ne ECB ar, ar kas nors, kad reikia susilaukti ir parlamento bei tarybos paramos. Ačiū. Dabar parašysiu atsakyti, ministrė, jūs turite pirmas išeiti, tai galėtumėte galbūt atsakyti prieš ateis ateinant jūs pakeičiančiam asmeniui? Well, he told me he was going at quarter to four. Jis man sakė, kad išeis be 15.4. Atvyks valstybės sekretorius. Well, um, okay, a short question. Na gerai, trumpą klausimą arba nesulauksite atsakymą. Um, uh, Sharon. Uh, Kaip dauguma šešėlinių pranešėjų, aš irgi e, pasakysiu apie Europinį semestrą. Man, man atrodo, kad labai svarbu paklausti ministrą ir komisarą tiesiogiai ir negrįž, ne, neaptarsiu visų aspektų, aš e, tiesiog pirmiausia paliesiu tai, kas man rūpi labiausiai, tai yra socialiniai aspektai. Pone ministrė, pone komisarė. Uh, Europinio semestro klausimas. Toks pasiūlymas, koks yra dabar. Man tai atrodo yra labai biurokratiškas dalykas. Na, pamatinė idėja yra surasti priemonių, būdų, kaip užtikrinti tikrą ekonominę valdyseną. Ekonominė valdysena negali egzistuoti be parlamento vaidmens. Ir čia reikia paliesti ir, ir legitimumo, ir demokratijos aspektus, kad tas procesas būtų legitimus ir demokratiškas. Ir man neramu dėl vieno dalyko. Europinėme semestre negalime siekti ekonominės valdysenos be demokratiško be demokratiškų diskusijų, be tam tikrų priemonių, be nacionalinių parlamentų. Uh, kurie pateikia biudžetinės gairės. Ir tai, kas siūlo e, komisija, tai yra metinė e, augimo apžvalga. Tam tikros ekonominės politikos tam tikri orientyrai. Tačiau taryboje vyko ir kitos diskusijos, kuriuose buvo kalbama apie Europlus paktą. Na ir šiuo atveju atsiranda dviguba demokratija į šį procesą parlamentai nėra įtraukiami. Ir jūs kalbate apie vieną sąrangą, kai realiai diskusijos taryboje vyksta visiškai kitaip, kai niekas tiksliai e, nežino ir negali į tas diskusijas įsitraukti. Pirmininkė, žinau, kad turiu kitų kalbėtojų, bet dabar turiu e, pakviesti ministrą atsakyti į klausimus. Ačiū, Sharon. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Taryboje aš tikrai negirdėjau, kad būtų nors kartą paminėtas Europlius paketas. Galbūt e, tai diskusijos ateičiai, bent jau aš nežinau, kad tai yra dabar vertinamas kaip e, velniškas kažkoks tai velniškos užmačios išvengti atitinkamų procedūrų. Na ir Lenkijos pirmininkančios valstybės pozicija, ne tik mano asmeninė pozicija, yra štai kokia. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų būti kuo galima intimiau įtraukti, glaudžiau įtraukti šį procesą. Na ir taisyklės bei pasiūlymai dėl nacionalinių, nacionalinių specifinių gairių teikiami komisijos ir nėra kontroliuojami, kol nacionaliniai parlamentai jų nepateikia. Taigi natūralu, kad Europos parlamentas turėtų atlikti šį vaidmenį. Na ir jeigu norime užsitikrinti stabilumo ir konvergencijos planų įgyvendinimą, vienas klausimų buvo apie tai, tai čia realiai man atrodo, mes kalbame apie štai ką. Jeigu norime stabilizuoti viešuosius finansus, turime turėti aiškesnę, aiškesnę politiką dėl struktūrinių reformų, kurios sąlygotų augimą. Na ir šiuo aspektu, man atrodo, būtų labai naudinga, jeigu tos rekomendacijos būtų stipresnės. Na, o demokratinis mandatas, demokratinė atskaitomybė čia yra labai naudinga. Čia atsakau faktiškai kelis klausimus, kurie buvo susiję su demokratiniais įgaliojimais ir atskaitomybė. Aš tikrai visuomet už juos pasisakau. Ir mano manimu, tai čia iš principo gal trys klausimai buvo apie tai. Uh, Dabar kitas klausimas dėl mažėjančių buhalterinių sąskaitų. Ekofino tarybos išvadose buvo aiškiai pasakyta, kad Europos investicijų bankas turi veikti taip, kad e, naujas kapital, nau, nauji kapitalo adekvatumo e, reikalavimai dėl 5 procentų neturėtų būti siekiami mažėjančios buhalterinės ataskaitos atžvilgių, tačiau tam reikės labai daug budrumo Europos investicijų banko ir nacionalinių priežiūros institucijų, vyriausybių vardu. Danuta Hübner uždavė klausimą ir galiu pasakyti, kad e, tiesa, kad jeigu visos valstybės, kurios siekia fiskalinio konsolidavimo, nebūtinai užsitikrins plėtrą per trumpalaikę perspektyvą. Ir tai būtų pravartu, jeigu šalyse būtų stipri viešųjų finansų situacija. kompensuojant už keitimus biudžeto eilutėse, tačiau kol kas dėja tokių e, valstybių ES yra labai nedaug. Na ir klasikinė Keynes'o politika pagal kurią tokia plėtra būtų finansuojama iš Centrinio banko, panašu prieštarauja sutartims. Taigi štai tokia yra situacija. Man atrodo, aš atsakiau į visus man skirtus klausimus. Ačiū. Oli? Ačiū. Dėkoju, Šarin. Pradėsiu nuo klausimo, komentaro, kurią, kurį išsakė ponia Podimata dėl Graikijos. Tiesa, kad Graikija, re, atsiprašau, Europa remia Graikiją, esame šios šalies partnerė ir Graikijos piliečiams, taip pat padėsime įveikti tą rimtą krizę, kuri susiklosti dėl praeitie padarytų klaidų fiskal, vykdant fiskalinę ir ekonominę politiką. Aišku, tai yra dvigubo eismo kelias. Ir tarp, kaip ir socialinis sandoris tarp Graikijos ir kitų eurozonos valstybių. Ta prasme, kad eurozona susitarė paremti Graikiją su sąlyga, kad Graikija negyvens ne pagal išgalės, kaip buvo anksčiau ir laikysi savo įsipareigojimų. Tikimasi, kad Graikija įgyvendins įsipareigojimus, kuriuos prisėmė ESTVF e programoje ir spalio 26 dienos viršūnių sutikimo išvadose kaip jūs teisingai pažymėjote, labai svarbu, kad vyrautų plati nacionalinė vienybė, panašu, kad tas procesas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad greitai turėsime nacionalinę vienybės vyriausybę Graikijoje. Tai būtų naudinga, aišku, pirmiausia, Graikijos piliečiams. Na ir kalbant apie augimo ir reformos aspektus, tai irgi labai svarbu, ne, ne vien tik tai fiskalinis pakoregavimas yra svarbus, nes svarbu yra skatinti augimą Graikijoje, dėl to tą darbo grupę, kurią įkūrėme ir dirbs siekdama užtikrinti geresnį, greitesnį struktūrinių fondų įsisavinimą, investicijoms stimuliuoti, darbo vietoms, darbo, darbo vietoms kurti. Taip pat bus teikiama techninė pagalba svarbiose srityse, kaip kad vietos savivalda, mokesčių administravimas, kur akivaizdu, kad tos pagalbos reikia remiantis mūsų e, pastarąją patirtimi. Taigi, dirbame visais įmanomais frontais, kad paremtumėme Graikiją. Na, o mes tikimės, kad Graikija savo ruoštų irgi laikysis susitarimo. Dėl to, ką pasakė Danuta Hübner ir ponia Podimata taipogi, dėl augimo. Darbo grupė remia augimą. Ir čia darbo grupėje dirba ne tik komisijos, bet ir valstybių narių ekspertai. Kartais jie yra ne geresni ekspertai nei komisijos pareigūnai. Tačiau matome tą klasikinę Keynes'o fiskalinio stimulo situaciją, kai skolos lygiai siekia 18-19 procentų nuo BVP. Tai tikrai nėra tinkamas kelias dabartinis ekonominis nuosmukis iš principo ekonominis augimas patiria sąstingį pastaraisiais metais. Ir tai yra susiję su tuo, kad iš esmės trūksta pasitikėjimo ekonomika ir politika Europos Sąjungoje. Dėl to, mano manimu, norint atkurti, sustiprinti pasitikėjimą visoje Europoje, ne vien tik eurozonoje, yra išspręsti valstybių krizės klausimus, valstybių, valstybių skolų klausimus ir atkurti bankų sektorių tam, kad e, kreditai žmonėms, įmonėms, piliečiams būtų teikiami ir kad e, kreditų sąlygos, investavimo, vartojimo sąlygos piliečių ir įmonių tarpe būtų užtikrintos. Kodėl taip yra? Todėl, kad e, finansų rinkos neramumai iš tiesų išnaikino ekonominio augimo pagrindus ir užimtumo politikos pagrindus Europoje. Taigi dabar šioje situacijoje pirmiausia reikia stabdyti tą puvėsį ir sustabdyti rinkos neramumus. Ir tą galime padaryti tik sukūrę tam tikras sąlygas, sprendžiant e, valstybių skolos klausimus ir taip pat užtikrinant uh, atitinkamą bankų sektoriaus tvirtumą Europoje. Dabar tai, ką sakė ponia Gular dėl euro zonos viršūnių susitikimo ir to, kad eurozonos išvados e, dubliavusi, jūs esate teisi. Latiniškai, man atrodo, yra toks posakis - repeticija est mater studiorum. Taigi nebūtų žalinga, jeigu išvadose mes dar kartą pasakytumėme, kad repeticijos mater studiorum tikrai nebūtų žalinga. Išvadose atsispindėtų pagrindiniai šešeto paketo e, elementai. Subalansuoto biudžeto taisyklės, nacionaliniai fiskaliniai pagrindai ekonominės biudžeto politikos rekomendacijų laikymasis. Visą tai yra svarbu ir tikimės, kad ir jūs ateityje į tai atsižvelgsite. Įsipareigojimas laikytis komisijos rekomendacijų ir atitinkamo komisaro rekomendacijų dėl stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo. Tai yra labai svarbus įsipareigojimas. Atsiprašau. Norėčiau pasakyti, kad tai nėra pakartojimas, jie tiesiog praleido uh, tai, ką mes įdėjome į šešeto paketą. Arba laikaisi, arba paaiškini, ši, pasiaiškini šiam parlamentui. O jūs išvadose tai išbraukėte. Dėl šios priežasties ir negaliu pasakyti, kad tai įvyko atsitiktinai. Aš nesu su tuo susijęs. Tikrai nenorėjau, kad būtų išbraukta ši nuostata. Aš priešingai tam pritariu. Uh, Tikiuosi, kad ministrai atvyks ir pasisakys savo vyriausybių vardu dėl fiskalinės ekonominės politikos. Tai yra būtina. Pone komisarė, dėl šios priežasties aš tai ir akcentavau šiandieną viešai. Tada mes sutarėme. Dabar atskaitomybė ir šešito paketas. Pone Beres kalbėjo apie tai, kad svarbu užtikrinti atskaitomybę Europlius pakte. Aš esu tai girdėjęs e, tarybos, kalbant tarybos apie tai posėdžiuose, tačiau komisija nori Europlius paktą integruoti į Europinį semestrą ir bendrą ekonominę fiskalinę priežiūrą Ir tą ketiname daryti per metinę augimo apžvalgą, kurią pristatysime lapkričio pabaigoje tikėtina parlamentui ir tarybai. Faktiškai taip pat ketiname pristatyti ir pasiūlymus dėl tolesnių žingsnių įgyvendinant ekonominę valdyseną bei žalėje knygą dėl euro stabilumo obligacijų tam, kad susidarytumėme bendrą vaizdą ir apie trumpalaikius ir daug ilgalaikius ekonominius e, veiksmus, siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo. Taigi, sugrįšiu į komitetą lapkričio 23 dieną, po to, kai pristatysime tą metinę augimo peržiūrą ir tolesnius pasiūlymus dėl sustiprinto stiprintos ekonominės valdysenos ir taip pat žalę knygą dėl stabilumo obligacijų. Ačiū. Mm. Uh, Ačiū. Manau, kad to jau pat uh, išeis ir komisaras, tačiau norėčiau paprašyti pona Šuntis užduoti klausimą. Ponas Šuntis jau seniai prie, iki jūsų kelia ranką. gulėjo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Anksčiau dėja negalėjau užduoti klausimo, taigi dabar kreipsiuosi tik į poną Ren, norėčiau jam padėkoti, nes savo atsakymuose jisai bandė atsakyti ir į tuos klausimus, kuriuos mes uždavėme raštu dėl Europos semestro. Uh, Ir būtent šį savaitgalį pasirodė straipsnių spaudoje, kuriuose minima, minimas ECB ir komisijos pranešimas ar ataskaita, kurioje yra kalbama apie įvairius scenarius, kaip valstybė narė galėtų išstoti iš eurozonos. Žinome, kad sutartise tai nėra numatyta ir yra įvairios interpretacijos. Būtent šį savaitgalį buvo e, aiškinama, interpretuojama, buvo sakoma, kad nenorima, kad Graikija paliktų eurozoną, tačiau kita vertus taip pat buvo skatinama būti pasiruošus visiems įmanomiems scenariams. Jau aš norėčiau paklausti, ponė komisarė, ar iš tiesų yra tokia komisijos ir ECB ataskaita? Ar, ir kitas dalykas, ar kas yra numatyta sutartise ir ar Europos parlamentas sužinos apie tuos scenarius, kurie numatyti toje ataskaitoje. Manau, kad jūs e, šit, šitą jau pasakėte, kai ką turite galvoje, tačiau e, tas išstojimas juk nenumatytas sutartise, taigi kaip atrodys visa ta situacija? Ačiū. Ačiū. Nėra tokio tyrimo, apie kokį jūs kalbėjote. Aišku, komisija, kaip ir kiekviena organizacija, turi tam tikrą atsakomybę, prižiūrėdama žmonių gerovę ir šiuo atveju Europos, Europos piliečių gerovę. Mums reikia planuoti darbui pagal įvairius scenarius, turime būti pasirengęs. Tačiau tokio tyrimo, kaip jūs kalbėjote, iš tikrųjų nėra. Dabar labai svarbu, kad Graikija, Graikijoje politiniai šalies lyderiai pasirinktų vienybę ir pirmiausia galvotų apie piliečių gerovę. Ir aš tikiuosi, kad dabar, dabar e, bus pavyk, tai pavyks e, sukurti koalicinę vienybės vyriausybę ir e, neigiami scenarijai išnyks apie jos nereikės galvoti ir mes visi kartu galėsime užtikrinti, kad Graikija liktų eurozonos dalimi. Tokia yra ir komisijos pozicija. Mes norime užtikrinti, kad Graikija sugebėtų likti eurozonoje ir tikimės, kad veikiai pavyks įtikinti savo partnerius, kad jį padarys savo dalį, kas yra sutarta, iš to, kas yra sutarta. Viki, Ačiū. Maniau, kad kalbame pagal frakciją ir traktuojame tiek mažas grupės ir didelės grupės, mažas e, šalis ir didelės šalis vienodai. Sutinku su to, ką sakė kolegos, ypač dėl to, kad svarbu gražinti investuotojų pasitikėjimą o tas susiję ir su vartotojų pasitikėjimu ir visuomenės parama. Tačiau manau, kad tai yra ne vien tik tai demokratinės atskaitomybės iš parlamento pusės reikalas. Tai yra demokratinė atskaitomybė ir iš valstybių narių ir jų žmonių pusės. Esame pateikę klausimą žodžiu raštu praėjusią savaitę, prašydami pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip jūs vertinate Europos semestrą eurozonos ir ne eurozonos šalių, šalių atžvilgių, ypač toms šalims, kurios yra įsipareigojusios prisijungti prie euro, bet dar to nepadarė. Atsižvelgiant į praėjusios savaitės diskusijas, man atrodo, kad būtų labai gerai Jeigu pasidalymėte mintimis apie šalis, kurios yra įsipareigojusios prisijungti prie eurozonos, tačiau to dar nepadarė. Ir tai, kad bent viena iš jų nori kreiptis į savo piliečius ir susilaukti visuomenės paramos prieš tai darant. Taigi, kaip semestras susijęs su tomis valstybėmis ir ką Jūs manote apie šalis, kurios sako, kad mums reikia pasitikrinti, ar turime visuomenės paramą tokiam žingsniui. Ačiū. Žinoma, svarbu, kad e, turėtume piliečių paramą dėl tų reformų, dėl kurių mes, mes sutarė. Ir aš e, tikiuosi dirbti su Europos parlamentu, su nacionaliniais parlamentais. Tai yra visų mūsų užduotis. Turime įtraukti ir nacionalinius parlamentus, padidinti jų dalyvavimą, kuriant naujas priemonės pagal šešių dokumentų paketą. Tai iš esmės atitinka nacionalinių parlamentų, pačių nacionalinių parlamentų tikslus. Dėl jūsų klausimo susijusio su skirtumais tarp to, kaip Europos semestras taikomas eurozonos ir ne eurozonos šalims. Tai Europos semestras pats savaime Mm, tokio skirtumo nenumato tarp eurozonos ir ne eurozonos šalių. Vienintelis konceptualus skirtumas yra tai, kad pirmosios teikia stabilumo programas, o kitos teikia konvergencijos programas. Skirtumas tarp jų yra nelabai žymus. Šešių dokumentų paketo nuostatos taikomos tik tai eurozono šalims. Pačios savaime nesudaro Europos semestro dalies. Tačiau pasakius tai, reikia pasakyti, kad Europos semestras numato sistemą, pagal kurią naujosios šešių dokumentų paketo priemonės bus taikomos ir naudojamos, jeigu to prireiktų. Taigi tokia, ta prasme skirtumas iš esmės yra dėl, dėl to, kad yra įsipareigojimas siekti didesnės politinės integracijos ekonominėje sąjungoje. Ką reiškia iš esmės dalyvavimas eurozonoje. Ir tam tikrų mastų, aišku, tai reiškia ir taisyklių vykdymo užtikrinimas eurozonoje esant šešių dokumentų paketui. Tai toks yra skirtumas. Tačiau fundamentaliai Europos semestras taikomas yra visoms valstybėms narėms, visoms 27. Labai ačiū už svarbius, tinkamus ir rimtus klausimus. Labai atsiprašau, turiu išeiti. Turiu e, e, ankstesnį pareigojimą dalyvauti Euro grupės posėdėje, kuris netrukus prasideda ir krizės valdymas eurozonoje kaip tik vyksta šiuo metu. Turiu e, jūs palikti ir vykti į tarybos e, pastatą ir e, netrukus susitiksime ir kalbėsime apie sustiprintą ekonominį valdymą. Turiu tris žmonės, kurie norėjo užduoti klausimus. Dar turime čia valstybės sekretorių, kuris gali gali atsakyti į klausimus iš tarybos pusės. Noriu priminti kolegoms, kad šio klausimo tikslas yra visų pirma išsiaiškinti, kodėl pagal semestrą taryba atskėdė, susilpnino kai kurios komisijos pasiūlymus. Todėl visiškai tinkama būtų kalbėti su tarybos atstovu Jorgo. Ačiū, Šaron, bet norėjau klausimą užduoti komisarui. Nieko negaliu padaryti, labai gaila, krize vyksta. Wolfai, ar dar turi klausimą? Manau, kad viršūnių susitikimas, didžiojo dvidešimtuko susitikimas buvo didžiausias nusivylimas. Man atrodo, jis praleido šansą vietoj to, kad pasiūstų e, pasitikėjimo signalą, pasitikėjimo ženklą į pasaulį, parodė, kad e, jie patys nelabai tiki tuo, ko imasi. Iš tiesų, e, tas blogas ženklas buvo planuojamas referendumas Graikijoje, buvo per mažai e, laiko, kad e, didžiajame 20-ukė būtų galima aptarti išsamei šį klausimą, kas atsitiko. Tai, kas anksčiau buvo tabu, tai yra klausimas, ar valstybė narė gali palikti eurozoną. Atsiprašau. Taigi, kas kas ilgą laiką buvo tabu, valstybės narės pali, euro, išstojimas iš eurozonos taiga tapo visiškai realią galimybę. Ir tai yra blogas ženklas. Toliau kitas dalykas. Buvo pradėta spekuliuoti apie tai, ar apie E, Europos stabilumo fondos, be Europos finansinio stabilumo fondo stiprinimo reikėtų imtis kitų priemonių, pavyzdžiui, panaudoti aukso atsargas, e, kad būtų dar labiau sustiprintas Europos finansinio stabilumo fondas. Tai aiškiai rodo ir rinkoms, ir piliečiams, kad mes patys netikime tuo, tai sprendimais, kurie buvo priimti prieš porą savaičių. Toliau kitas dalykas. Uh, nebuvo pasiūstas aiškus signalas, kad pasaulinės jėgos, tai yra didžiosios valstybės, e, kažką sugeba padaryti. Iš tiesų jos viena kitai patarinėja, tik tai galbūt JAF ir, ir kan, Kanada yra geresnėje situacijoje e, negu Europa, tačiau Kinija taip pat turi 1,3 milijardus blogų paskolų, apie kurias tiesiog yra nekalbama. Taigi jų, rinka taip pat, jų rinkai taip pat grėsia neigiami pokyčiai. Ir taip pat buvo kai kurie e, e, asmenys pa, savo elgesiu parodė, kad jie nenori daug keisti. Ir man atrodo, kad iš tiesų rinkos patyrė dar didesnį netikrumą vietoj to, kad tas didžio 20-ko posėdis būtų pasiuntęs aišku signalą, kažkokį teigiamą signalą. Thank, thank you for, for this. Ačiū už šį klausimą, pasistengsiu atsakyti. Kaip ir minkaujantį valstybę, mes nedalyvavome Balkanuose, nes tai yra Europos Sąjungos pirmininko privilegija. Taigi Lenkija Kanuose nebuvo. Tačiau, aišku, tam tikrų mastų galiu pritarti jūsų nuomonėj apie situaciją po Kanų. Kaip matau, trūksta politinio susitarimo dėl priemonių, kurių reikia tokiose rimtose situacijose. Tačiau aš manau, kad tai nėra paskutinis e, sustikimas šiemet. Manau, kad galime tikėtis daugiau susitikimų tokiu, tokiu formatu. Toliau aptarti ir pasistengti išspręsti problemą su kuria susidūrė, susidūrė dabar. Dėl sustikimo detalių. Tai aptarsime 20-ko sustikimą ir tolesnius veiksmus po vadovų sustikimo rytoj. Ekofino tarybos posėdėje. Ir žinoma, aš manau, kad kai kurie šiandien keliami parlamente klausimai taip pat bus aptariami išplėstiniu būdu. Bandysime rasti atsakymą, tačiau šiuo metu negaliu ir jums pateikti gerų atsakymų į tokį klausimą. Ačiū. Ute. Ja, es ist gut, dass äh, Staats Iš tiesų gerai, kad valstybės sekretorius dar pasiliko su mumis, kad mes galėtume baigti šią diskusiją. Man atrodo, dar nebuvo atsakyta į kolegės Hübner klausimą. Tai yra klausimas kaip mes turėtume elgtis, kuomet susidurėme su tokiais neigiamais augimo rodikliais, nes vien nuo taupumo priemonių ekonomikos klėstėjimas neprasidės. Mes išklausėme e, komisaro, išklausėme abiejų svečių ir jie kalbėjo apie tai, kad reikia spręsti valstybių skolos krizę, norėčiau dabar užduoti klausimą pirmininkaujančiai valstybei, nes žinau, ponė valstybės sekretorių, kad jūs pats labai aktyviai veikiate e, siekiant teisės aktų e, finansų rinkos rytyje. Mes negalime sti stimuliuoti rinkų, nes reikia spręsti e, valstybių paskolų krizę. Jeigu mes čia priminėjame teisės aktus e, šią temą, tai mums reikia daugiau negu metų, kad būtų galima reglamentuoti tam tikras priemonės, kurios atsakingos už tai, kad, e, kad atsirado ta valstybių skolų krizė. Aš čia tarptų priemonių norėčiau paminėti kredito patikimumo draudimus. Ir mes turime reguliuoti finansinės rinkas ir spręsti valstybių skolų krizę, tačiau kita vertus mes susidurėme su tokia šešėlinė problema, su e, rizikos fondų problema ir iš tiesų mums nepavyko pasiekti tam tikrų griežtų priemonių dėl to, kad taryba blokavo. Ir staiga didžiojo dvidešimtuko e, susitikime e, lik staiga atveriama kažkokia skrinė ir, ir konstatuojamas toks faktas, kad ta še, šešėlin, šešėlinė bankininkystė yra problema, nors mes apie tai jau seniai žinojame. Aišku, tai nesusiję su jūsų asmeniu, tačiau turiuomenė dabar taryba. Taigi, kiek ilgai dar taryba apgaudinės ES piliečius neįvardinama E, tikslių krizės sprendimo elementų, nepateikdama aiškių konkrečių atsakymų. Mes jau dabar susidurėme su ES patikimumo problema, mes neįvardiname e, tikrų problemų, neįvardiname jų tikraisiais vardais ir Aš tikiuosi, kad mes dar galėsime kažką pakeisti teisės aktais, tačiau dabartinė situacija yra nepakeliama, nes problema yra tiesiog nustumiama į priekį ir niekas jos nebando spręsti ir galiausiai niekas nėra atsakingas už tą sprendimą. Man atrodo, kad būtent čia yra ta centrinė esminė demokratijos spraga ir ta spraga yra ne parlamente, o tarybė, taryboje, nes taryba e, daro vieną, o skelbia kitą. Ir manau, kad mes turime imtis kažkokių konkrečių priemonių, ypač kalbant apie e, ekonominę valdyseną. Mes jau patvirtiname šešių dokumentų paketą. E, taip pat yra e, Europlius paktas tarybos inicijuotas, niekas parlamente jo nematė. Taip pat turime senasias pozicijas, e, pavyzdžiui, konsultacijų procedūra su Europos parlamentu dėl užimtumo gairių, bet atrodo tos konsultacijos nebevaidina jokio vaidmens, taigi taryba veikia nebeskaidriai ir tuo prisideda prie to, kad e, piliečiai nepasitikė ES, prisideda prie šitos pasitikėjimo krizės ES. E, taigi manau, kad reikia galiausiai baigti, užbraukti šitą situaciją, pakeisti ją. Also... Ačiū už šį klausimą. Pradėsiu vėlgi nuo Europos semestro, kas yra pagrindinė šios diskusijos tema, kaip aš suprantu. Čia šiuo metu nesiūlyčiau keisti sistemos, kol dar nepamatėme netgi pirmųjų, pirmojo bandymo bandomojo semestro rezultatų. Manau, kad kitais metais bus, kiti metai bus pirmasis momentas, mm, momentas surenkti diskusiją apie semestro detalės ir Europos semestro bruožus, ir įskaitant ir skaidrumą, apie kurį kalbėjote. Jau šiandien Europos parlamentas gali šį klausimą įrašyti į kitų metų darbo programą. Kaip sakiau, šiuo metu nenorėčiau vertinti, kaip ir kokiu pagrindu komisija parengė savo rekomendacijas ir mes taip pat galime vertinti, ar ties, tos rekomendacijos veiksmingos ar ne. Dėl Europos semestro galiu pasakyti, jeigu galima padaryti gana nedidelių išvadų, daugiau techninio požiūrio, su pirma dėl laiko. Dabar nenorėčiau aptarinėti plačiau šio klausimo. Klausimas, kurį keliate, tai yra dialogas dėl institucijų, kad jis sustiprėtų kai kalbama apie ekonominę politiką, taip pat ir Europos semestro kontekste. norėčiau priminti, kad susitarus dėl šešių dokumentų paketo mes sukūrėme ekonominį dialogą ir manau, kad jau vedame tokį dialogą šiandien. Ir šis susitikimas yra tokio dialogo įrodymas. Žinoma, iššūkiai, kaip įterpti šį ekonominį dialogą į pritaikyti šį dialogą prie tos dinamiškai besikenčiančios situacijos. Europos semestras turi tam tikrą grafiką. Ir, tačiau tikrasis realusis pasaulis už institucijų sienų keičiasi labai greitai per pastarosius kelis ketverčius, todėl yra labai sunku rasti gerą kompromisą ir pritaikyti tą ekonominį dialogą prie tokio grafiko. Dėl augimo jūs minėjote, kad augimas eurozonoje silpnėja. Tai yra tiesa. Ir aš manau, kad ECB sprendimas sumažinti palūkanų normą yra signalas, kad yra problema, jog blogėja ekonominė situacija Aišku, tai nėra vienintelis sprendimas. Aš sutinku, nebus gerai. Jeigu visos e, valstybės taikės griežtas fiskalinės priemonės, tačiau, kaip sakė komisaras Renas, matome, matome labai didelės skolos problemą ir netgi šalise turinčios, turinčios aukščiausią reitingą šiandien e, tokia skola gali tapti netvari, neišlaikoma. Ir šiuo metu manau, kad e, teoriškai bent jau būtų protinga perėti prie ekspansinės politikos tokiose šalise, kuriuoms e, mažiausių įtakos daro valstybės skolos problema. Tačiau, kaip sakė ponas Rostovskis šiek tiek anksčiau, Yra labai nedaug tokių šalių Europoje. Ir klasikinė Keynes'o politika, kuomet centrinis bankas finansuotų biudžeto deficitą, netinka pagal sutartis. To neleidžia daryti sutartis. Taigi, situacija yra komplikuota. Ir visos šios dilemos, aišku, bus aptariamas e, turbūt ir šiandien. Eurogrupės posėdėje šiandien vakare ir, ir rytoj Ekofino posėdėje, nes mes matome, kokia situacija yra rimta. Dabar sustosiu. Dar turime kelis norinčius užduoti klausimą. Abu užduosite ir po to bus atsakyta. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, aš pratęsiu ūdo mintį. Daugelį, daugeliu atveju ir per pastarąjį sutarties pakeitimą mes visuomet kalbame apie eurą. Kalbant apie ekonominę politiką, kodėl mes vėlgi nesvarstome visos eurozonos? Oli Renas ką tik pasakė, kad 19 procentų skolos dydis kai kuriuose valstybėse iš, iš tiesų nėra mm, primtina situacija. Tačiau kodėl tokios valstybės kaip Graikija ir kitos, kur skola viršyje tą procentą, yra laikomos e, rodikliu? Didžiojo dvidešimtuko rėmuose tarptautinio valiutos fondų sudėtinga finansuoti eurozoną dėl to, kad jie vertina visą eurozoną. Ir sako, na, jų skola mažesnė nei JAV, Japonijos, visoje, paimant visą eurozoną. Taigi, ar kalbame apie, jeigu kalbėtume apie augimą ar ekonomikos stimuliavimą, vis tiek imama visa eurozona. O po to jau galime pažiūrėti, kuri valstybė gali savo tai leisti, o kuri ne, nes yra tokių, kurios gali savo tą leisti įgyvendinti užimtumo planus ir taip toliau, bet ne visos tą gali padaryti, taigi negalime išimti tik tai tas šalis, kurios viršyje skol, skolos procentus, 90 procentų ar panašiai, o, o neįmame visos eurozonos. Werneri. Ich möchte Taip, aš norėčiau labai aiškiai palaikyti savo kolegą Bulman. Faktas, kad kaip tik euro krizės metu yra ieškoma naujų priemonių ir E, manoma, ar dėl to, kad nepasitikima Europos komisija, ar dėl to, kad stengiama išvengti konsultacijų su Europos parlamentu, arba stengiamas išvengti ilgų diskusijų, kurios yra normalus dalykas teisėkuros procedūre. Taigi e, tas e, valdysenos metodas tampa kažkokių naujų priemonių kūrimo metodu. Iš tiesų tas valdysenos metodas yra vienas iš demokratijos metodų. Ir jeigu dabar uh, pasižiūrėtumėte, kas įvyko per pastaruosius dešimt viršūnių susitikimų, e, tai mes tuose e, susitikimuose matydavome stiprią komisiją, kuri laikėsi Lisabono sutarties, e, kuri e, reglamentuoja demokratinius procesus ir būtent tokius, kad į bendro sprendimo procedūrą būtų įtraukta įtrauktas Europos parlamentas ir taryba su didžiaja e, balsų dauguma ir kad būtų laikomasi būtent tokios procedūros. Ir dabar jau e, pažengėme taip toli, kad kyla klausimas, ar Lisabonos sutartis žlunga, tai yra, ar ji neužtikrino demokratijos proceso, būtent dėl to, kad valstybių ir vyriausybių valdovai, valdovai ne, vadovai nesilaiko. E, demokratijos proceso sutarčių nuostatų. Ir pavyzdžiui, jau ilgą laiką yra toksai faktas, kad Švedija, kuriai netaikomos išimtis eurozonai, e, komisija e, neragina Švedijos stoti į eurozoną. E, nors iš tiesų tik tai Didžioji Britanija, Junktinė karalystė ir e, Danija gali neįstoti į eurozoną. Tai man jau yra skandalas. Ir mes matome, kaip buvo iškraipyti tam tikri straipsniai. Manau, kad Europos Sąjunga neturi likti tik teisinė sąjunga ir į tai turi orientuotis valstybių ir vyriausybių vadovai. Ir Lenkija, kaip pirmininkaujanti valstybė, aišku, susiturs, susidurs su sudėtinga situacija, jeigu e, Jungtinė karalystė blokuos sprendimus, tai mes negalėsime priimti sprendimų. Aišku, už tai ne, neatsakinga le, vien tik Lenkija, už tai atsakingos visos 27 valstybės ir jų vadovai. Uh, first... Uh, Ačiū už klausimus. Atsakysiu štai kaip. Tai nėra ta institucija, kuri nemato eurozonos visumos. Esmė yra finansų rinkos, kaip įtikinti jas, kad reikia paimti visą zoną, visą eurozoną. Ir tikėtina, kad tai nėra, nu, tai nėra bendra zona. Ir aš tikiuosi, kad po krizės ir po ekonominės valdysenos reformos ES priartėsime prie tokios idėjos, kai būtų imama viena visa eurozona. Visa eurozona. Dabar jūsų klausimas. Dėl to. Jūsų klausimą galima atsakyti pozityviai. Kaip jau sakiau, dabar finansų rinkos ES, eurozona vertina kaip zoną, kur yra bendra valiuta, tačiau yra skirtingi interesai, biudžeto politikos ir skirtingi skolos lygiai ir taip toliau. Dėl to sudėtinga įtikinti. Na ir žinoma, tokia situacija e, yra sunkiai valdoma Europos, valdoma Europos institucijoms. Dėl to ir yra ši situacija gan sudėtinga. Na, o Graikija, žinoma, yra tik viena, vienas pavyzdžių, rodantis, kokia sudėtinga yra situacija. Tačiau vis tiek aš manau, kad eurozona po dešimties ar vienuolikos metų nebus dar optimali valiutos zona. Dėl antrojo Dėl antrojo klausimo, tai iš principo buvo nuomonė, kad europinės požiūris į skirtingus klausimus yra geresnis nei tarp vyriausybinės požiūris. Aš tik tai galiu tam pritarti. Bet manau, kad taip yra dėl to, kokios dabar susiformavo sutartys ir kitokia skirtinga padėtis tarp eurozonos valstybių ir neurozonos valstybių. Ir Lenkija yra dar vienas pavyzdys be opt-out e, opcijos dėl euro valiutos ir mes įsipareigojame ir tą suprantame prisijungti prie eurozonos ir mm, esame jau eurozonos valstybė su išlyga teisinė prasme, dėl to ir buvo keltas referendumo klausimas. Ir tose valstybėse, kur nėra optautas numatytas, kaip ir nėra prasmingas tas referendumas, nes e, mes jau sutikome prisijungti prie Eurozonos ketvirtaisiais metais, kai įstojome į Europos Sąjungą. Gavome šalies statusą, kuri turi išlygą dėl euro įsileidimo. Ačiū. Dėkuoju baigiame šiuos viešus svarstymus. Norėčiau pasakyti, kad pagal sutartį ES valiuta yra euras ir nors yra šalių, kurios nebūtinai turi įsivesti eurą, vis tiek jos turi teisę tą padaryti galiausiai. Ir tai, žinoma, yra aktualu visai ES, kad euro, euras būtų sėkminga valiuta. Ačiū, kad pakeitėte ministrą ir pereisime prie kitų darbo atvarkės punktų. Ačiū. Um, to... <clears throat> Toliau ketvirtasis klausimas. Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema ES. Ir čia aš esu pranešėja nes daugiau niekas nenorėjo imtis šio darbo. Noriu trumpai, pateikti trumpą įžangą. Aš suprantu, kad turime Eurostatą čia, kuris galėtų trumpai apžvelgti šį klausimą. Ir šešėliniai pranešėjai galbūt to norės. Noriu pasakyti keletą dalykų ir po to Tos teiksime žodį Eurostatui ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Neturime daug laiko šiaip ar taip šiam klausimui. Pasiūlymas yra peržiūrėti Europos nacionalinių regioninių sąskaitų sistemą, kuri priimta ESA 95 ir taps ESA 2010, jeigu patvirtinsime šį teisėkuros tekstą. Šis tekstas pagristas naujausia jungtinių tautų nacionalinių sąskaitų peržiūra patvirtinta 2008 metais. Nors ISA 2010 detaliau apibūdina ši, šią sistemą negu esama nacionalinių sąskaitų sistema, tačiau ISA 2010 ją atitinka. Tekstą sudaro reglamentas ir du priedai. A priedas susijęs su metodologija dėl bendrų standartų, definicijų, klasifikacijų ir apskaitos taisyklių, kurias reikia naudoti da, rengiant atskaitomybę, o B priedas yra duomenų perdavimo programa. Taryba jau patvirtino A priedą be jokių esminių pakeitimų ir rengia B priedą. Tai dar gali užtrukti keletą mėnesių. Apskritai pasiūlymas pasiūlymas sudaro daugiau kaip tūkstantis puslapių ir tai gana techninis tekstas. <clears throat> Tačiau neturime ignoruoti to fakto, kad tai yra, turi politinės svarbos. Aš siūlau aps, tai laikyti e, tam tikrų pagrindų ir pozityviai e, nusiteikus laukti daugiau informacijos iš įvairių šaltinių, ypač e, laukiant tarybos e, darbo ties įvairiomis lentelėmis. Yra keturios temos, kurios, manau, iš pradžių bus apibūdintos e, pranešime. Anksčiau e, moksliniai tyrimai ir karinės išlaidos buvo nepakankamai reprezentuojamos apskaičiuojant BVP. 2 procentais BVP padidėtų dėl tų pakeitimų pasauliniu mastu. Nemanau, kad tai turėtų blogos e, įtakos, tačiau norėjau iškelti šį dalyką, kad kolegos tai atsižvelgtų. Kai kalbame apie deleguotusius aktus, tai ECB manęs paprašė, paklausė, ar galima su jais pasikalstuoti iš anksto. Jie nori užtikrinti, kad deleguotieji aktai būtų prasmingi ekonominė prasme, o kintamieji būtų renkami tais pačiais būdais. ECB ir pagrindinis statistikos vartotojas, tai jau turime galvoti, kaip įrašysime ECB vaidmenį tame projekte, nes paprastai jie nėra teisės akto dalis, tačiau jie yra suinteresuoti šiuo klausimu ir reikia apsispręsti, kaip čia elgtis. Dėl B priedo ir duomenų perdavimo. Čia kalbame, kas, kur ir kada ir kaip siūs duomenys šiuo metu. Duomenys pateikiami po 85 dienų praėjus ketvirčiui. Eurostatas norėtų gauti duomenys per 80 dienų. ECB pritarė, kad būtų trumpinamas laikas, nes kuo greičiau gaunami duomenys, tuo geriau. Valstybės narės mano, kad tai yra didelė našta, ypač dėl to, kad jas, jos mažina nacionalinių statistikos biurų e, finansavimą labai dažnai, mažinant apskritai išlaidas. Aš asmeniškai manau, kad mums reikia atgauti duomenis kaip galima greičiau ir galvojame, kaip tai padaryti. Bet tai yra šiek tiek atskiras klausimas. Ir pagaliau turime e, e, galimybės kokius duomenis rinktis dėl to apsispręsta 83 metais Eurostate, rengiant visą 95. Tai yra precedentas, tačiau valstybės narės turi galimybę paprieštarauti. Tai yra kai kurie klausimai, kuriuos galbūt reikėtų aptarti ar pagalvoti rengiant pranešimą. Tačiau matau, kad šešiniai pranešėjai linksi ir suteiksime žodį Eurostatui Galbūt jie norėtų tarti keletą žodžių, prašom. Ačiū, pana pirmininkė. Galiu kalbėti trumpai, nes jūs aptarėte svarbiausius pranešimo dalykus. Kaip teisingai sakėte, Europos e, sąskaitų sistema yra metodologija rengiant nacionalinės sąskaitas Europoje. Kaip žinote, tie duomenys e, naudojami rengiant svarbės Europos politikos, pavyzdžiui, nuosavi ištekliai, struktūrinių fondų paskirstimas, stabilumo augimo paktas ir e, viešų finansų stebėsena, taip pat plačiau ekonominiai analizai. Tokia peržiūra nereiškia e, praėjus 50 metų po pirmo ISA reglamento prieimimo nereiškia jokio fundamentalaus e, sistemos pakeitimo, o poveikis maždaug būtų 2 procentų BVP lygio padidėjimas po tų pakeitimų. Svarbiausi pasiūlymai, kuriuos siūlome, tai yra kapitalizuoti mokslinius tyrimus, karinės išlaidas, e, e, perdirbimui skirtų prekių traktavimo pakeitimai, daugiau analiz, detaliau analizuoti pensijų sistemas per papildomą lentelę, kad būtų pagerintas palyginamumas. Techninių lygmenių sutaryba yra konsensusas dėl metodologinių pakeitimų, jūs tą taip pat minėjote, ir mes dar e, aptarinėjame perdavimo programą. Mes suprantame valstybių narių poziciją, kad finansinių, ekonominių sudėtingumų biudžeto mažimo kontekste reikėtų atsargiai elgtis e, e, keičiant perdavimo programą. Tačiau mes manome, kad geresnė ekonominių pokyčių stebėsina per ateinančius 15-20 metų reikalauja realistiškų ir ambicingos duomenų perdavimo programos ir mes tikimės jūsų paramos išlaikyti, išlaikant mūsų pasiūlymą. Mes tikimės apriboti išlygų skaičių, ko reikalauja šalis ir šalimės, e, tikimės, kad e, tų dalykų įtraukimas, pavyzdžiui, mokslinio tyrimo kapitalizavimo įtraukimas ir pensijų klausimų bus paremti. Tai yra labai svarbus elementai. Pastarėjai metai parodė, kad yra tam tikrų skilių, tam tikrų silpnų vietų renkant informaciją apie ekonominius pokyčius ir tikimės, kad šis pasiūlymas bus naudingas pagernant e, šią situaciją. Dėl jūsų minėtų dalykų norėčiau paminėti vieną. Būtent deleguotusius aktus mes pasiūlėme išplėstinį vartojimą deleguotėms aktams, jų atnaujimui. Mes manome, kad tai ir labai svarbu dėl greičio, kaip vyksta ekonominiai pokyčiai ir mums reikia greitai atnaujinti metodologinius reikalavimus nacionalinės kaimynijos rengimui. Varsybės narės nėra, turiu pasakyti, labai patenkintos tos pasiūlymo, tačiau mes manome, kad mums reikia lankstaus būdo atnaujinti teisės aktus ir todėl pasiūlėme e, šį sprendimą ir tikimės jūsų paramos. Yra aišku įvairių būdų, kaip įtraukti ECB ir kaip palaikyti dialogą. Mes su jais dirbame kasdien e, visos statistikos atžvilgių ir manau, kad problemą, šią problemą taip pat išspręsime. Labai ačiū, pane pirmininkė. Ačiū. Taip pat turime tarybos atstovą. Jie nori pasisakyti. Paprastai to nedarome, tačiau mielai šį, šiuo atveju suteiksime jums žodį, jeigu tik nekalbėsite per ilgai. Kas kalbės? E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, tak na... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėtume tik tai trumpai pristatyti, kaip vyksta darbai, kokia, koks dabar jų etapas yra. Norėčiau tiesiog suteikti informaciją. Visų pirma, suteiksiu informacijos dėl atitinkamų uh, susitikimų. Kalbant apie terminus, per kuriuos reikia perduoti duomenis, tam yra skirta atitinkama tarybos darbo grupė ir joje dar nebuvo priimtas sprendimas. Tai yra horizontalūs klaus, klausimai ir tai taip pat yra susiję su e, lentelių klausimais, pavyzdžiui, priedo B e, duomenų perdavimu. vėliau bus sprendžiami šitie klausimai, tai yra po to, kai bus e, pakankamai aptarpta duomenų perdavimo sistema ir kai valstybės narės bus pateikę savo e, išlygų prašymus ir kai bus e, apsvarstyti tie prašymai. Toliau dėl reglamento turinio diskusijos dar neprasidėjo, nes kol kas tam netėjo laikas. Ačiū. Sėdėju. Sėdu. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad atėjo tinkamas laikas sutvarkyti Europos regioninių ir nacionalinių sąskaitų sistemą. Na ir mūsų naujajame reglamente dėl ekonominės valdysenos mes sukūrėme tam tikrą santykį tarp BVP augimo ir viešųjų išlaidų augimo. Ir tuomet matome, kad pasiekėme pažangos ir, aišku, labai priklausome nuo ekonominės, ekonominė politika nuo duomenų vientisumo, nacionalinių sąskaitų duomenų vientisumo. Dėl to manau, kad atėjo tinkamas momentas atnaujinti šią metodiką. Man atrodo, kad puiku, kad išsaugojome satelitinių sąskaitų sistemą, kad galėtumėme užfiksuoti visas veiklos rūšis E, rūšis, kurių negalime išreikšti monetarinę išraišką, kiek tai sąlygoja taršą, kokia įtaka daro gerbuvi valstybėse narėse, socialiniams sistemoms. Na ir jeigu taryba susitars dėl A priedo, tuomet mes tolesnėse diskusijose ateityje Europos komisija ir statistikos komitetas turėtų e, ieškoti toliau, kaip būtų galima atspindėti infliaciją BVP sistemoje. Nes yra skirtumas tarp infliacijos piliečių vartojimui ir defle, defliacijos BVP. BVP defliatoriaus. Taigi tokiu būdu bet kokia infliacijos apskaitos klaida turėtų didelį poveikį BVP Taip pat turime pažiūrėti, kaip nacionalinėse sąskaitose galėtumėme atspindėti finansinės paslaugas. Ir taip pat man atrodo, kad nepraradome ir socialinės apskaitos matricos rezultatų, kur yra labai svarbu, bandant įvertinti, kad kas vyksta mūsų sektoriaus sąskaitų evoliucijoje, raidoje. Okay, Laukime pranešimo ir su jumis tikrai bendradarbiausime. Ačiū. Dėkoju, Edvardas. Ačiū, Sharon. Žinoma, kad fundamentaliųjų statistikų nacionalinėse sąskaitose, regioninėse sąskaitose peržiūra yra labai sveikintinas dalykas. Jau nemažai atlikta darbų jungtinėse tautose, tačiau ES būtų naudinga pritaikyti, pakoreguoti ir tas peržiūras pritaikyti prie poreikio ES neprieštaraujant pačiai jungtinių tautų sistemai. Politinė prasme BVP, kaip jau teisingai buvo pažymėta, yra plačiai naudojamas rodiklis viešuosiuose finansuose augimo, augimo infliacijos e, paskaičiavimuose. Ir apmaudu, kad ne visi suprato, kad tai yra labai netobulas e, rodiklis. kurį neina tam tikra veikla, namų ūkių veikla, yra įvertinamas viešasis sektorius. Daugelie valstybių viešasis sektorius yra gan didelis, tarp 30 ir 50 procentų sudaro viso ūkio, tačiau nėra vertinamas rezultatas, yra vertinamas tik indėlis. Tas viešasis sektorius, kuris yra neveiksmingas, įdarbina daugiau žmonių ir labai mažai pagamina, nacionalinėse sąskaitose yra defliuojamas ir vertina. Pūstas yra. O ti, ti, tas sektoris, kuris yra veiksmingesnis, įdarbina mažiau žmonių, bet išsaugo, iš, išlaiko paslaugų lygį, jų veiklos rezultatų nesispindė nacionalinėse sąskaitose. Tas pats apie aplinkosaugą pasakytina. Nacionalinėse sąskaitose nematome iš viso aplinkosaugos sektoriaus, kalbame apie žalias darbo vietas, tačiau vis tiek turime tradicinius gamybinis sektorius ir nors daug bandomųjų projektų buvo vykdoma EBPO ir Eurostato šioje srityje, tikimės, kad tos studijos atsispindės, numatant tam tikrą nomenklatūrą, atsiras e, kategorijų žalioms darbo vietoms, kas padėtų mums ES nustatyti tuos sektorius, kur, kurie daug žada ateičiai Taigi bendrai mes sveikiname šią peržiūrą. Tačiau laukiame tikrai šio pranešimo labai. Aš esu šešėlinės pranešėjas ir kartu su kitais kolegomis mes e, jums, ponė pirmininkė, padėsime, kad pranešimas būtų puikus e, šią svarbę temą. Ačiū. Kaip jau sakiau, darau tai iš pirmininkės e, vietos. Būtų gerai, jeigu man padėtų vicepirmininkai. Taigi pranešimo projektą ketiname pristatyti gruodžio mėnesį. Pakeitimų pateikimo terminas tuomet bus nustatytas sausio 18 dienai. Aptarsime vasario pabaigoje ir galiausiai balsavimą numatysime kovo 20 dienai. Ir po to pirmojoje gegužės plenarinėje sesijoje jį, dėl jo balsuosime, taigi būtų gerai aptarti ir įtraukti visus aspektus į pirminį pranešimo variantą, o po to dar būtų galima šį beitą pakoreguoti priklausomai nuo to, e, ką dar e, sužinosime, kas vyksta. Taigi dėkoju, dabar pereisiu prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra energijos produktų ir elektros energijos apmokestinimas. Nuomonės referentė yra Astrid Lulling. Filip Lambert atsiprašė, nes negalėjo ateiti šio pranešimo, šio pranešimo aptarimą. Taigi, Astrid, prašau žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai vyko rugsėjo 30, rūpiučio 31 dieną pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, aš papasakojau, kad ketiname peržiūrėti energijos apmokestinimo direktyvą ir Europos komisija pasiūlė dar kitų dalykų, kai būtų galima sutvarkyti galiojantį tekstą. Tačiau iš principo buvo pasiūlyta Koperniko revoliucija, ilgalaikė revoliucija. Ir aš taip pat norėčiau paaiškinti, kad atsidūriau labai sudėtingoje situacijoje, kadangi pasiūlymą pasiūlymas yra susijęs su prieštaringomis nuomonėmis ir aš labai tikėjausi gauti paramos iš kolegų, iš šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų. Padirbusi tikrai gan intensyviai šiuo klausimu, išklausiusi ministerijų atstovų, administracijų atstovų, muitininkų, profesionalių interesų grupių atstovų, pilietinės visuomenės narių, kurie visi yra įsitikinę, kad šis tekstas yra labai svarbus ir reikšmingas, tačiau skirtingai vertina tą pasiūlymą ir jų nuomonės nesutampa. Taigi aš galiausiai nusprendžiau, kokie turėtų būti mano pranešimo pagrindiniai orientyrai, nuomonės orientyrai kad tekstas būtų kuo galima labiau subalansuotas ir nuoseklus, kurio tikslas būtų siekti kompromiso taryboje. Taigi, mano pranešimo mhm. projekte tikrai buvo atlikta e, daug tyriamojo darbo ir aš tikiuosi paramos iš e, kolegų, kurie tikiuosi pasiūlys pakeitimų. Pirmiausia, dėl paties pagrindinio principo, ponė pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad pasiūlym, šiuo pasiūlymu yra ketinama, kuo galima efektyviau įgyvendinti Europinę strategiją 2020-2020, mažinant CO2 emisijas. Tai yra pagrindinis tekstas. Tačiau klausimas yra labai platus ir esminis. Būtent energijos apmokestinimas ES. Tai neturėtų būti vien tik tai uh, sistema, kur atsižvelgiama į klimato kaitos politiką ir aplinkosaugos politikos um, aspektus. Aišku, jie yra labai svarbus. Tačiau aš manau, kad ir energetikos politikos bei pramonės politikos tikslai irgi yra labai svarbus klausimai. Dėl to mano vertinimu reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp tam tikrų nebūtinai sutampančių iššūkių, prieštaraujančių tarpusavėje iššūkių. Ir aš būtent tą ir bandžiau padaryti, rengdama pasiūlymą e, savo pranešime. Taip pat aš manau, kad e, būtų išmintinga užtikrinti kuo galima didesnę darną šioje srityje energetikos politikoje. Pavyzdžiui, reikia nepamiršti ir efektyvaus energijos vartojimo direktyvos, kuri dabar yra svarstoma kitame Europos parlamento komitete. Mes taip pat turėtumėme atsižvelgti ir į esminius energetikos politikos orientyrus, politikos, kuri dar nėra galtinai apibriešta. Na ir aš e, dabar bandysiu sugrįžti jau prie teksto. Taigi aš siūlau pritarti komisijos metodikai apmokestinti energiją dvigubų pagrindų. Pirmiausiai apmokestinti pagal CO2 emisijas ir po to pagal energetinę vertę. Tokia sistema mano manimu, yra logiškesnė ir darnesnė, nuoseklesnė nei ankstesnė sistema, kadangi bandoma kuo galima geriau naudoti energijos šaltinius ir mažiau teršiančius energijos šaltinius. Taigi aš manau, kad turime išsaugoti tą komisijos požiūrį, tačiau CO2 apmokestinimas 20 eurų tonai leidžia 20 milijardų eurų mokesčių surinkti iš visų ES valstybių narių nuo 2020 metų. Ir tai yra nemenka suma. Taigi, naujojo komisijos pasiūlymo vienas svarbesnių poveikių yra proporcingumo principas, laikantis minimalios bazės e, nustatytos ES, leidžiant e, pakoreguoti e, proporcingai valstybėms narėms. Na ir aš atsižvelgiu į valstybių narių pozicijas. Išskyrus tris ar keturias valstybės narės, dauguma pasisakė prieš. Mes, Europos parlamentas, turime aišku atsižvelgti į realią politinę situaciją Ir netgi jeigu bendro sprendimo prieimimo procedūroje nedalyvaujame, vis tiek mes nenorime, kad tas tekstas būtų atmestas. Mes norime surasti kompromisą, kuris būtų priimtinas tarybai, nors parlamento pozicija galbūt atrodytų ir mažiau ambicinga nei pirminė komisijos pozicija. Kalbant apie institucinę sąrangą, turime nepamiršti, kad proporcingumo aspektai tiesiogiai turės įtakos taikomai apmokestimo baziai energijos produktų atžvilgių. Tai yra ta minimali, minimalios mokesčio bazės taisyklė. Na, o proporcingumo principas gali padaryti didelio, įta, didelio poveikio ir destabilizuoti sistemą. Dėl to, mano manimu, tai yra pats labiausiai neraminantis aspektas. Ir tai yra tas aspektas, kuris neprimtinas daugeliu valstybių narių. Gamybos pramonė, pramonėje galėtų tai sąlygoti dizelino kainos išaugimą įvairiose valstybėse narėse. Aš galėčiau pateikti pavyzdį. Uh, Vokietijoje 31 centų už litrą išauks dizelino kaina iki 2023 metų. Ir tai tikrai neišspręs, o priešingai sukurs dar daugiau problemų. Taigi Europa turi labai daug konkurencingumo, konkurencijos privalumų lygnant su kitomis pasaulio valstybėmis, kadangi yra išplėtojusi dizelinio variklio e, technologijas ir turi atlikusi daug mokslinių tyrimų. Tai reiškia, kad ES turi didelį konkurencinį privalumą lyginant su kitomis partnerėmis ir dėl to Europos automobilių pramonė, kuri susiduria su iš tiesų didžiulė trečiųjų valstybių konkurencija, turi tam tikrų struktūrinių problemų. Ir tas siūlomas sprendimas, ta siūloma priemonė sukurtų dar didžiulį šoką šiai pramonės šakai. Taigi tikrai neketiname sunkinti šios pramonės šakos situacijos. Dar vienas argumentas, kuris nepritarė proporcingumo principui, tai yra poveikis e, vartojimo kainoms. Tai gali užtikrinti, tai gali sąlygoti tam tikrų kūro rūšių kainos augimui. Ir dabar atsižvelgiant į sudėtingą finansų politiką, apie tai jau šiandien kalbėjome, mokestis už kūro suvartojimą. Kažin, ar bus tinkamas, kadangi vartotojas bus baudžiamas ir apskritai visas transporto sektorius nukentės. Ir viešo, viešojo transporto sektorius, kuris susidurs su iš tiesų problema, kai išauks smarkiai kūro kaina. Taigi energijos produktų kainų evoliucija ir tai jau sąlygoja, ir tai yra susijusi su didžiulė infliacija. Yra užregistruota tikrai 3 procentų infliacija. Pirmiausia dėl to, kad išauga naftos kaina. Taigi, manau, kad reiktų vengti ir vengti tokio mechanizmo, kuris sąlygos dar didesnį kainų užaugimą, kaip siūloma komisijos sprendime. Aš priešingai siūlyčiau atsisakyti to proporcingumo principo. Ir taip pat aš labai griežtai pasisakau prieš siūlymą indeksuoti automatiškai minimalę mokesčių bazę, atsižvelgiant į kainų keitimąsi, lygina, vertant pagal CO2 emisijas. Ir aš manau, ponė pirmininkė, Europos komisija, kuri nepritaria automatiškai atlyginimų indeksacijai, Aš manau, kad čia tie patys argumentai būtų aktualūs, bandant įrodyti, kad ir energijos apmokestinimo indeksavimas irgi yra netinkamas. Taigi, ponė pirmininkė, aš, aš manau, kad labai svarbu, kad jaus, jaustumėme atsakomybę už tuos sprendimus. Na, kadangi kalbėjimui laiko turiu nedaug ir norėčiau išklausyti ir kitų šešėlinių pranešėjų nuomonės, ir kitų kolegų nuomonės. Vis tiek dar norėčiau vieną mintį išsakyti, kuri būtų susijusi su pakaitalais. Pavyzdžiui, suskistintomis dujomis ar gamtinėmis dujomis. Čia reiktų numatyti tą patį apmokestinimo lygį pagal CO2 išmetimą ir energetinę vertę visų kūro rūšių atžvilgių, skaitant ir suskysintas dujas ir gamtinės dujas. Kitaip tariant, kiekvienos kūro rūšies kaina pagal CO2 išmetimą būtų siejama su atitinkamu apmokest, tam tikra apmokestinimo schema, tačiau atsižvelgiant į tai, kad apmokestinimo lygis, kuris yra dabar taikomas e, toms dujoms, yra labai mažas, kai, kur, kai kuriuose valstybėse iš vis nėra apmokestinamos tos dujos. Ir tai yra ta kūro rūšis, kuri negali konkuruoti su kitomis kūro rūšimis dėl investicijų ir taip toliau. Taigi aš siūlyčiau apriboti tą minimalę bazę iki 15 metų. Apriboti augimą kainos tam, kad būtų sukurta, sukurta, sukurtas komparatyvinis privalumas, kuris yra reikalingas, kuriant uh, ekonomiškesnės energijos technologijas. Taigi pabaigai dar norėčiau pabrėžti, kad aš bandžiau laikytis konstruktyvaus ir realistiško požiūrio. Norėčiau pasakyti, kad CO2 pagrindų mokesčių įvedimas visose sektoriuose, tose sektoriuose, kurie nėra susijęs su apivartinta šos leidimų sistema, ir keisti minimalios bazės paskaičiavimo metodiką, kuri yra taikoma įvairioms energijos rūšims. Man atrodo, kad reiktų taikyti kiekio, apmokestimą kiekio prasme, priešingai nei tai, ką siūlo komisija. Man atrodo, tai yra labai svarbus pakeitimas, kurį aš ir siūlau Europos parlamentui, kurį parlamentas galėtų pasiūlyti tarybai. Uh, aišku, nereiktų mestis nuo vieno kraštutinumo prie kito. Aš perskaičiau kai kurių kitų komitetų nuomonės. Na ir galbūt aš jau per toli nei kiti tikėjosi, bet aišku, dar aš palauksiu ir šio komiteto kolegų pakeitimų. Ir jeigu bus pasirinkta ta kryptis, tuomet aišku, pažiūrėsime, ką apie tai mano valstybės narės. Taigi, tikiuosi, kad čia galime tikėtis nemažai surprizų, e, kai gausime tas e, nuomonės iš komitetų tikimės, na, vis tiek, kad pranešimas galiausiai bus patvirtintas ir dabar bent jau aš kol kas nekelsiu, to, neaptarsiu tokių klausimų kaip e, laivybos sektoriaus, išlygos laivybos sektoriui, išlygos e, oro transporto sektoriui, jūrų transportui. Aš bandžiau irgi dar kol kas nekelti kitų problemų, kurias galima kelti būtų. Pavyzdžiui, išlygo žemės ūkio sektoriui, žuvininkystėjai, miškininkystės ūkiui, namų ūkio kūrui. Yra daugelis išlygų, kurias čia būtų galima numatyti. Taigi aš e, dar norėčiau Jums pasakyti, kad e, šiandien aš sužinojau, kad ministrų taryboje buvo išsakytas pasipriešinimas, galimas pasipriešinimas nes pirmininkaujantį valstybę Lenkiją nesitikė kompromiso. Aš galėčiau pateikti Financial Times e, Deutschland informaciją. Dėl naujo apmokesnimo tam tikrų energetinių šal, šaltinių priešinasi valstybės narės. ambasadorių susitikime dauguma valstybių pareiškė didžiulės išlygas dėl to, kad kuras būtų apmokestinamas pagal CO2 e, išmetamą kiekį. Todėl būtų sudėtinga gyvendinti komisaro šiemetos planą, e, kol kas skirtumai tarp valstybių narių yra e, tokie dideli, kad šiandien planuojamas e, finansų ministrų susitikimas taip pat e, nesvarstys šito klausimo. Aš norėčiau sužinoti, ar tai yra tiesa. Norėčiau sužinoti iš komisijos, ar tai yra tiesa. Ar bus atmestas pono Šemetos pasiūlymas taryboje? Jeigu taip, tuomet mes turime žinoti, ką mums toliau daryti su mano pranešimu, pavyzdžiui, ką, ką daryti. Ačiū. Much, Astrid. Obviously... Ačiū. Žinoma, mes stebėsime, kaip čia toliau jais e, plėtuosis e, viskas. Turiu visus čia šešimės pranešėjus, e, ponas Kiklūna. Ačiū, ponia. Olivera Viksterim atsiprašo, kad negali dalyvauti ir aš pateiksiu jo poziciją. Jis pritarė tam tikrų mastų pranešimo projektui. Aišku, yra vietų, kur jisai nesutinka ir tai vadinasi silpnomis vietomis. Gerosios pusės. Gerai, kad daugame fundamentalių komisijos pasiūlymo elementų priimtini dvigubo mokesčio struktūra pagal CO2 ir energetinį efektyvumą. Tai padėtų mažinti emisijas, gerinti efektyvumą ir sukurti pajamas. Ši direktyva kartu veiktų su kita, po, kitomis politikos sritėmis. Energetika yra sritis, kur daug kas vyksta jau daugelį metų, bet koordinavimo tarp įvairių iniciatyvų trūksta reikia e, visapusiško požiūrio. Pastangos supaprastinti dalį teksto yra girtinos, tačiau supaprastinimas ne visada e, dalykus padaro geresnius. Ir nors mes norime eiti tą kryptimį, turime užtikrinti, kad neprarastume e, teisėkuros mechanizmų, kurie yra naudingi. Dėl mažiau pozityvių dalykų pranešime ponas Liūdniksenas mato dvi, tris svarbiausius klausimus, kuriuos reikia aptarti detaliau. Visų pirma, dėl kūro neutralumo principo panaikinimas. Jo nuomonė tai yra problematiška. Šis principas, ne, sakantis, kad visas kūras naudojamas tam pačiam kūriui turi būti mokestinas vienodai, yra logiškas ir protingas. Tai taip sukūrėmės veidamos e, žaidimo sąlygos, kas yra vertinga ilgalaikų laikotarpių. Kiekvienas kuras turi galimybę būti apmokestintas. Kiekviena invest, kiekvienas investicijų sprendimas gali būti pagristas. Yra teisėtas nerimas iš automobilio, automobilių pramonės dėl to principo taikymo. Kadangi ši pramonė e, kuria e, efektyvius dizelinius e, variklius, E, e, tai jie aiškiai su pagrindu nerimauja, kai šis principas bus įgyvendimas. Tačiau nereikia pabrėžti, nereikia perdėti šio po principo poveikio. Varsvės narės, ko gero, nepereis prie tinkamo mokesčių santykio vien tik tai padidinamos mokesčius dizeliam, dizeliam kūrui. Dauguma nacionalinių strategijų turbūt e, bus susijusios su kombinacija, sumažinant e, mokesčius benzinui ir didinant mokesčius dizeliniam kūrui. Čia turbūt kalbama apie 23 metų e, terminą. Ir todėl reikėtų skatinti valstybės siekti neutralumo. Per laikotarpį, kuris prasidės 23 metais, valstybės narės turėtų būti raginamos judėti neutralumo link. Tai per protingą mechanizmą sukurti ilgesnę perspektyvą, kuri reikalinga automobilių gamintojams, kad jie galėtų pritaikyti savo verslą racionaliai. Sprendimas yra ne panaikinti patį kūro neutralumo principą, nes nėra esminių problemų numatomų kitose sektoriuose. Nėra įtikinimo argument, reikėtų panaikinti šį principą kaip po tokį. Antras dalykas yra tai, kad pona Nuling e, sunerimusi dėl e, minimalių mokesčių lygmenų automatinių indeksavimų, kas sukeltų infliaciją. Šis nerimas yra patensinas, jeigu tik pasirinkamas netinkamas kainų indeksas. Kadangi komisija priešingai pasirinko tinkamą indeksą, kuris neapima energetikos produktų mažai priežasčių galvoti, kad kils infliacijos problema. Kalbant apie realų į pasaulį, Švedija jau seniai yra sudarinusi CO2 ir energetikos e, lygio e, at, e, dalykus su vartotojų kainomis. Tai nesukūrė jokių infliacinio spaudimo požymių. Todėl tai yra gera mintis naudoti minimalaus lygio indeksaciją, kad toks realiai toksai lygis tiesiog neišnyktų. Nuo 2003 metų buvo daug e, dirbama apie ši, ties šią direktyvą. Šią dinamiką reikia pasinaudoti. Ir trečias dalykas yra keletas klausimų susijusių su atsinaujinančiu kūru, kuris nėra a, e, nuosaikiai traktuojamas pranešimo projekte ar komisijos pasiūlyme. Reikia dar padirbėti, kad viskas čia būtų pataisyta šioje sudėtingoje srityje. Bet to, kas yra pranešimo projekte, yra keletas aspektų, kurios reikia, į kuriuos reikia atsižvelgti diskusijose. Turime keturis. Pirmas, racionalu būtų privalomas išlygas e, jūrų ir oro aviacijoje padaryti e, neprivalomomis. Dabartinės draudimai yra našta susidarimo prasme ir nėra pagristi e, tarptautinių teisės aktų prasme. Antra, dabartinės e, išimtis namų kūrų turi būti persvarstytas, reikalingas e, kainų signalas tame sektorėje taip pat, kad būtų kuriamas paskatos taupyti energiją ir investuoti į taup, energijos taupimą. Trečia, būtų įdomu skatinti elektromobilius ir hybridinius automobilius per laikiną išlygą e, elektrai naudojamai pakrauti tuos automobilius. Ir paskutinis dalykas. Komisijos sprendimas nesvarstyti svarbiausių klausimų iki vėliau yra abejotinas. Visi sprendimai dėl principų turi būti daromi dabar. O po to techninis korgavimas turėtų būti daromas komisijos rankomis nuo 15 metų ir vėliau. Kitaip yra pavojus, kad sprendimai bus blokuoti, sprendimai, kurie yra labai svarbus, kad direktyva tinkamai veiktų. Taigi rezumo pranešimas yra labai geras pagrindas gerai diskusijai per ateinančias e, kelias savaitės ir mėnesius. Okay, thank you very much. Uh... Labai ačiū. Toliau e, Aldės vardu Filip de Velker. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Liulink už šį pranešimo projektą ir taip pat už puikų bendradarbiavimą. Pradėsiu nuo bendrųjų principų, kuriuos apsvaršiau teikdamas pakeitimus. Visų pirma, man atrodo, kad ši nauja energijos apmokesnimo direktyva turėtų prisidėti prie to, kad padidėtų bendras apmokesnimo lygis. Pone Liulink sakė, kad ši direktyva susijusi su 2020-2020 tikslais ir ji turėtų padėti pereiti prie žaliosios energijos. E, tačiau manau, kad turi būti nustatytos vienodos sąlygos visiems energetikos produktams. Aš e, pritariu pranešėjai, kad mes turime numatyti du elementus, tai yra su CO2 susijusi elementą ir su energetinė verte susijusi apmokesnimą. Tai yra e, geri elementai tiek kalbant apie vartotojus, tiek apie pramonę. E, turime nepamiršti. E, ekologinių tikslų, turime taip pat kalbėti apie kitų komitetų kompetenciją, pavyzdžiui, transporto komiteto kompetenciją. E, turime siekti, kad ir transporto srityje būtų mažinami CO2 išmetalai. Manau, kad mums pavyko e, pasiekti gero kompromisinio teksto, tačiau manau, kad mes turėtume elgtis ambicingiau. E, lyginant su taryba bet aišku turime išlikti realistai. Aš, kalbėdamas apie ambicingumą, aš nepritarčiau tam, kaip e, ponė pranešėja traktuoja proporcingumo principą. Yra labai svarbu, kad skirtingi energetikos šaltiniai būtų e, vienodai traktuojami ir kad įvairios institucijos negalėtų pačios nuspręsti, koks energetinis produktas, kaip apmokestinamas turėtų būti. Tai reiktų palikti rinkai, o valstybėse narėse reiktų žiūrėti, kaip būtų galima siekti tuo proporcingumo. Nemanau, kad tą reiktų daryti didinant dizelino kainą. Manau, kad tą būtų galima, to galima būtų pasiekti mažinant naftos kainą. Apie tai dar norėčiau padiskutuoti su jumis. Su jumis. Taip pat būtų tikslinga įvesti pereinamą į laikotarpį, kad tiek pramonės atstovai, tiek vartotojai galėtų prisiderinti prie naujos situacijos, kad būtų e, numatyti nauji investicijų ciklai. Taip pat, jeigu kils dizelino kainos, turime suvokti, kad e, tai nebūtinai įtakos dizelinų varomų automobilių pirkimą. E, yra kiti faktoriai, kurie lemia tokių e, automobilių pasirinkimą. Taip pat yra daug aspektų, kuriems norėčiau pritarti, kalbant apie e, automatinį indeks, indeksavimą, aš būčiau prieš jį, nes nemanau, kad reiktų indeksuoti e, tuo minimalų lygį, E, valstybėse narėse. Kaip jau buvo minėta, valstybės narės nenorėjo atlyginimų indeksavimo, tai tuomet būtų netikslingai indeksuoti ir apmokestinimą. Ir e, namų ūkių atleidimą dėl socialinių priežasčių nuo mokesčių, dėl šio aspekto nesutar, nepritarčiau pranešėjai. E, manau, kad mes turime pasiūsti kažkokį signalą e, socialiai remtiniems gyventojams e, ir kai kurios valstybės narės jau beje tą daro. Toliau e, daug energijos suvartojantis sektoriai. Paskutinis aspektas. Kalbant apie šį aspektą, mes e, turėtume e, siekti išvengti dvigubo, dvigubo apmokestinamo. Turime e, siekti, kad daug energijos suvartojantis sektoriai turėtų pakankamai laiko prisiderinti, sumažinti energijos suvartojimą ir tai turėtų būti paliesta šiame pranešime. E, dėl keleto esminių punktų mes galime pritarti, dėl kai kurių punktų mūsų nuomonės išsiskiria e, su pranešėja ir todėl dabar bus labai svarbu ieškoti kompromisų su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. E, galiu tam pritarti, kad tai yra tikrai labai sudėtingas dokumentas, tačiau nepaisant to svarbus dokumentas ir mes čia parlamente turėtume elgtis labai ambicingai, kad aiškiai parodytume tarybai, kokia linkme turėtų eiti šis dokumentas. Ačiū. Uh, the... Ačiū labai. ECR frakcijos vardu Ivo. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisimenu pir, pir, pirmąjį keitimąsi nuomonėmis rūpiučio pabaigoje, kai aš pasakiau, kad laukiu bendradarbiavimo su ponia Luling. Ir džiugiai galiu šiandien pasakyti, kad buvau teisus, nes ponia Luling surengė kelis svarbius susitikimus, vieną labai įdomų klausimą šiuo klausimu šią temą dėl šios svarbaus teisės akto. Na ir norėčiau labai jai padėkoti už tai, kad atsižvelgė į visas nuomonės. Aš parengiau keletą pastabų, įžanginių pastabų, tačiau atsižvelgdamas į visas diskusijas, aš apsiribosiu keturiomis svarbiausiomis e, pozicijomis, kurios atspindi pranešime. Pirmiausia, proporcingumo principas. Visiškai pritariu ponios Luling pozicijai. Mes, ir čia kalbu dabar frakcijos vardu, pasisakome už proporcingumo principo panaikinimą. Uh, Antroji mintis - automatinis minimalios mokesnės bazės indeksavimas. Mes vėlgi pasisakome prieš ir jeigu teisingai supratau, netgi šiuo atveju mes irgi pritarėme poniai Luling. Dabar išlygos aviacijai ir jūrų transportui. Taip pat diskusijos dėl to, ar išlygos turėtų būti privalomosios ar laisvanoriškos. Mes pritarsime tiems, kurie balsuos už laisvanoriškas išlygas. Ir galiausiai perinamieji laikotarpiai. Perinamieji laikotarpiai mums yra labai rimtas klausimas. Mes manome, kad tie laikotarpiai yra labai svarbus ir turėtų būti numatytas laikas pramoniai prisitaikyti, pritaikyti savo elgesį, taip pat ir vartotojams prisitaikyti. Taigi bendrai pagrindinėse pranešimo dalyse mes labai esame prieartėję prie ponios Lulink pozicijos. Kita vertus, gale ponia Lulink paminėjo svarbiausią naujieną, būtent, kad nėra gandų, jog taryboje teigiama visiškai, teigiami visiškai kiti dalykai. Taigi mes palauksime galutinio rezultato. Ačiū. Dėkoju. Svenai, jūs Filipo vardu? Taip. Šešėlinio pranešėjo Filipo Lambertso vardu, aš norėčiau irgi keletą pastabų. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad čia yra ekonomikos reikalų komitetas. O aš universitete išmokau, kad ekonomika reiškia efektyvumą, veiksmingumą. Ir dalis išsakytų pastabų buvo čia pagristos trumpalaikę pramoninę politiką, politikos požiūrių ir nebuvo kalbama apie mokesčių sistemos efektyvumą. Jeigu pamastytumėme apie tai, kaip būtų galima sukurti veiksmingą energijos apmokestinimo sistemą, tai neturėtų čia būti e, privilegijuojamas vienas kūras kito, kitų sąskaita. Dėl to, kad e, siaurai trumparegiškai mastant e, bandoma pirmenybę teikti vienai kūro rūšiai, būtent dizelinui. Ir Vokietijos automobilininkų federacijos e, atstovų dalyvavo tarybos darbo grupėje ir pritarė tai technologijai. Ši technologija iš tiesų nėra pritaikyta klimato kaitos situacijai. Dėl to komisija ir teigia, kad reikia racionalios, efektyvios energijos apmokestinimo sistemos kūros rytyje. Tai reiškia, kad reikia atsižvelgti ir į CO2 turinį, ir į energetinę vertę. Tai ir yra apmokestinimo esmė. Turi būti numatytas proporcingumo elementas. Ir aš norėčiau sužinoti iš pranešėjos, ką ji turi omenyje, kalbėdama apie šios pasiūlymo dalies atsisakymą, kai siekime efektyvumo. Kita vertus, aš manau, kad norint išsaugoti relatyvę vartojimo mokesčių naštą, kaip sakė ponas Ludvikson, reikalinga atitinkama indeksacija. Mes žinome, kad poveikis be indeksacijos dažnai yra toks, kad sudėtinga kelti mokesčius vėliau. O energijos apmokestinimo esmė ir yra sumažinti energijos vartojimą. Iš esmės sumažinti. Ir mes į tai žiūrime ir per akcizo mokesčius, kur nebūtų prasminga atsisakyti indeksavimo. Taigi vėlgi manau, kad yra argumentų už indeksavimą, indeksavimo įvedimą. Šalia CO2 kainų koregavimo, koregavimo norėčiau pasakyti, kad tą reiktų daryti ne per peržiūrą, bet per deleguotusius aktus ir mes manome, kad CO2 kainos atspirties taškas turėtų būti 30 eurų už toną, o ne 20 eurų už toną. Tai būtų tinkamesnis mokestis, norint išspręsti klimato kaitos problemas. Šalia to išlygos ir draudimai. Mes manome, kad direktyvoje neturėtų būti numatytas draudimas valstybėms narėms apmokestinti jūrų transportą ir aviaciją. Neturėtų būti draudžiama valstybėms narėms apmokestinti biomasės kūrą, atsižvelgiant į realias CO2 emisijas, taip pat energijos produktus ir elektros energiją, produktus naudojimus elektros energijai gaminti ir produktus naudojimus kitais tikslais čia įsivėlė klaida dokumente. Taigi, aš manau, kad reikia apginti komisijos siūlymą ieškoti racionalesnės, veiksmingesnės apmokestinimo sistemos energetikos srityje, kūros srityje. Ir tokiu būdu mažinti klimato kaitą. Raginčiau visus komitete atsižvelgti į tai, kad klimato kaita yra ir buvo laikoma Sterno peržiūroje kaip didžiausia rinkos nesėkmė. Ir žvelgiant į perspe, ilgesnę perspektyvą, tai kiekvienai, kiekviena šalies e, ekonomikos komisijai, komitetų tai turėtų būti pagrindinė užduotis. Ačiū, turiu dar tris norinčius kalbėti. Teoriškai turime tik tai šešias minutės. Taigi prašau tų kalbėtojų ekonomiškai vartoti laiko, nes jie nėra šešėlinių pranešėjų pasirašę Langenas, Gelbrisas ir Hans-Peter Martinas. Okay, Frau Vorsitzende, ich... Gerai, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Čia mes kalbame ne apie aktualų apmokestinimą, komisijos pasiūlymas yra mažesnis negu aktualus mokesčių lygis dabar. Taigi komisija neverčia didinti mokesčių. Tokia būtų mano pirmoji pastaba. Toliau antroji pastaba. Tokiu būdu vykdoma struktūrinė politika, kuri prieštarauja ankstesniems Europos komisijos sprendimams. E, kai kurie nauji kolegos tikriausiai nežino, kad aš buvau pranešėjęs dėl e, C, automobilių CO2 iš metalų, e, svarstant klimato e, paketą ir taip pat atsinaunančio energijos šaltinių pranešėjas ITRE komitete. Ir tuomet mes sąmoningai į transporto sektorių žiūrėjome e, siekdami sumažinti tikslus. Ir didžioji parlamento dauguma tam pritarė. Taigi mes stengiamės akcentuoti energiją taupančias technologijas. Tai yra faktas ir jo negalima iškreipyti, kad dizelis, palyginus su vidaus degimo varikliu, yra e, žymiai efektyvesnis, turi mažesnę energetinę e, vertę ir 98 procentai viso kelių trans, transporto sudaro dizelinius variklius turintis automobiliai. Taigi e, tokios nuostatos, kurias dabar siūlo komisija e, apmokestinti vienodai visas energetikos rūšis privestų prie to, kad būtent dizelinas e, nu, dėl to nukentėtų, nes čia e, būtų skatinama ne technologijų politika. Ir šis pavyzdys įrodo bendrą Europos komisijos dilemą. Iš vienos pusės norima pateikti pasiūlymą dėl CO2 išmetalumą E, mažinimo, tačiau kita vertus e, siekiama visiškai priešingo rezultato viename sektoriuje. Kol nebus kažkokios raudonos gyjos, e, tai mes niekaip neišspręsime šitos dilemos dėl neiškių politinių kompetencijų. Todėl norėčiau pasakyti, kad tai nebūtinai reikš automatinį mokesčių padidinimą nes kol kas tas minimalus lygis yra mažesnis negu mokesčių lygis valstybėse narėse. Tačiau e, iškils subsidiarumo klausimas, e, nes kol kas valstybės narės yra atsakingos už e, mokesčius ir taip pat e, prieštaraus vienbalsiškumo principui ir yra ne tik Vokietija, e, kuri susidurs su ta problema, Vokietija galbūt labiausiai, bet visos valstybės narės, kurios e, stengiasi siekti e, protingų tikslų CO2 mažinimo e, kelių transportės rytėje. Nesvarbu, ar tai bus Vokietija, ar Prancūzija, ar Niderlandai, visos tos valstybės nukentės. Tai dėl mes negalime e, siūlyti vienos vertės, kuri pasieks priešingų rezultatų, negu iki šiol siekia e, komisija. Kolegos čia puikiai perskaitė savo pasiūlymus iš šiaurės šalių, galiu pagirti tą pasiūlymą. E, tas pasiūlymas pasitarnaus klimato komisariai, tačiau iš tiesų tai nebuvo kažkokia nuosekli socialdemokratų pozicija. Todėl aš galėčiau pritarti poniai Liulink e, iš tiesų kol kas situacija yra tokia, kad ideologija čia nepadės ir E, net ir ministrų taryboje dauguma ministrų pasisakys prieš šį pasiūlymą, nes jis iš esmės nėra teisingas ir komisija nekreipia dėmesio į tai, kas buvo pasiūlyta kitose sektoriuose. You, oui, Gebels, ačiū, ponė pirmininkė. Kaip suprantama, kelias į pragarą, kaip visi žinome, pra, kelias į pragarą grįstas gerais ketinimais. Taigi yra pasiūlytas, pasiūlyta direktyva, Tačiau yra tarsi apsimetama, kad ES viena pati išgelbės visą mūsų planetą. Tikrai taip nėra. Šios direktyvos esmė yra apmokestinti ir dėl šios priežasties komisija siūlo indeksa, automatinio indeksa, mokesčių indeksavimo sistemą. Kai kalbama, kad kalbama apie 2020 metus ir 20 milijardai eurų bus papildomai surinkta mokesčių. Aišku, atitinkamiems finansų ministrams tai yra puikia žinia, tačiau tai būtų papildoma funkcija mūsų ir piliečių biudžetams, kuriems bus jau sudėtinga išlaikyti savo automobilį. 20 milijardų eurų surenkama mokesčių papildymai ir čia dar daina nesibaigia, nes bus indeksuojami tie mokesčiai ir taip toliau. Tai reiškia, kad dar daugiau infliacijos atsiras. Kaip? Taip tiesiog atsiras daugiau infliacijos. Tokiu būdu. Na, o ES tikrai reikia stiprios ekonomikos. Ir Be kita ko, šioje direktyvoje yra tarsi baudžiami milijonai automobilių savininkų, kurie pasirinko dizelinio variklio automobilius. Visame pasaulyje teigiama, kad dizeliniai, dizeliniai varikliai ir dizelinių variklių automobiliai yra geri, efektyvūs. Ir akivaizdu, kad benzino lobistai, benzino pramonės lobistai sveikina šį komisijos pasiūlymą. Benzininių variklių automobilių lobistai tikrai sveikina šį, praneš, šį, šį pasiūlymą, nes dizelino ir benzino gamintojai, aišku, susidurs su problema. Visi puls daugiau bus pradėtas naudoti dizelinas ir nebus galima parduoti benzino. Taigi, aišku, benzino lobistam ši direktyva primtina. Aš asmeniškai ne, nesilaikau šios logikos. Aš norėčiau pasiūlyti pakeitimą, kur prašysiu, kad Europos parlamentas absoliučiai atsisakytų, atmestų šį pasiūlymą, visą šį pasiūlymą dėl direktyvos atmestų, jeigu šis pranešimas nebu, pakeitimas nebus patvirtintas, tuomet aš palaikysiu pranešėjos poziciją ir tikiuosi, kad taryba atmes šį pasiūlymą dėl direktyvos, bet kuriuo atveju aš visuomet pasisakiau už atmetimo teisę, ta teisė yra būtina šiuo atveju ir reikalinga. Ačiū. <coughs> Dėkoju jau šiek tiek atsiliekame diskusijose dėl šio klausimo, taigi aš dar nenorėčiau daugiau įtraukti norinčių pasakyti Hans Peter Martin. Ja, danke, als... Dėkoju. Aš kaip dizelino fanas negaliu nieko pasakyti, tačiau galėčiau pakomentuoti tą lobistų klausimą. reaguojama į kolegų komentarus be mikrofono. Galėčiau pakomentuoti benzino lobistų ir žaliųjų klausimą. Yra ir kiti lobistai, kurie čia veikia. Ir man atrodo, e, tam tikrose grupėse yra tam tikra koduota kalba ir tai susiję nebūtinai su e, kolegeliu link. E, E, jeigu mes paimsime penktąjį pakeitimą, kur yra kalbama apie CO2 emisijų e, klausimą ir apie e, skatinamą, skatinimą Europ, energijos gavybos iš atsinaujinančio energijos šaltinių tai galima iš bendros ekologinės perspektyvos negalime būti prieš šį pakeitimą. Aišku, yra esminės diskusijos apie indeksavimą ir kokias e, pasiekmes jis turės, tačiau iš tiesų e, visuomet. E, Či, tokiais atvejais iškyla patikimumo ir e, kaino apskaičiavimo klausimas. E, klasikinis pavyzdys būtų e, katalizatorių klausimas, kuomet buvo sakoma, kad e, bus apribota automobilių pramonė dėl tų, e, tačiau e, dabar ne tik Los Andželas tapo regionų besmogo, bet ir kitur pajutėme privalumus. Taigi, čia galima kalbėti apie tai, kas atsitiktų, jeigu nebūtų kainų dempingo E, šioje srityje, energetikos apmokestinimo srityje. Ir jeigu būtų galima pasitikėti, kad bus indeksuojama teisingai, tai tuomet e, kainos šioje srityje auks. Ir manau, kad mes turime e, ne bet kaip siekti klimato tikslų, bet atitinkamomis kainomis. Ir visi sako, kad klimato kaitos problema yra esminė problema. Right. I've, I've already... Labai ačiū. Jau neskiriame komisijai laiko, nes to laiko nėra. Astrid, ar norit tur trumpai kalbėti? Ne, pona pirmininkė, ne. Na, iš tikrųjų, aš tai galiu pasakyti, kad e, turime dvi ekstremalias pozicijas mūsų ir socialistų. Jums nepavyks įtikinti savo frakcijos. Na, man tada labai sunku, aš bandžiau pasiekti daugumos. Aš tikiuosi, kad mano frakcija mane parems, tai jau šis tas. Tačiau antra didžiausia frakcija neturi nuomonės. Taigi aš nežinau, ar man pavyks pasiekti, suformuoti tą daugumą. O dėl liberalų pranešėjo, na tai nežinau. Na, dėkuoju e CR, šešėliniam pranešėjai. Čia ECR pranešėjas sakė, kad jie nori pataiky, patai, pataisyti klaidą, jie sakė, kad jie už privalomas išlygas aviacijai ir jūrų transportui. Kiti tam prieštrauja. Na, ponia pirmininkė, man reikia pažiūrėti į tą pakeitimą. <clears throat> Ir aš pažiūrėsiu, ar įmanoma suformuoti daugumą. Kol kas daugiau neturiu ką pasakyti. Šiandien tai, ką išgirdau šiandien, neleidžia man padaryti jokios aiškios išvados. Man, man reikia žinai, žinoti, iš tikrųjų žinai, žinoti, ko nori socialistų frakcija. Tai bus labai svarbu siekiant konsensuso. nes kitaip šis pranešimas šis bus išmestas iš šiukšlių dėžę. Terminas pakeitimams yra lapkričio 16, lapkričio 16, 6 vakaro. Ir po to pakeitimus svarstysime 19 gruodžio, balsavimas komitete 24 sausio ir plenarnėje sesijoje, plena, kovo pirmoje sesijoje. Aišku, žiūrėsime, kas vyks taryboje, situacija tokia, kad mes galime balsuoti dėl pranešimo ir po to, jeigu kažkas įvyks visai kitaip, galime būti su mumis konsultuojamas iš naujo arba mes galime palaukti. Tačiau žiūrėsime, kaip bus dar. Dar reikėtų sužinoti, kada gausime kitų komitetų nuomonės. Nežinau, kada jie patvirtins savo nuomonės, nes man atrodo, bus daug pakeitimų, nes nuomonės yra labai ekstremaliai skirtingos. Manau, kad turėsime turėti galvoje, kad reikės laiko panalizuoti nuomonės, kai jos bus pateiktos. Tačiau toks iš ankstinis grafikas, e, kurio turėtų laikytis kiti komitetai taip pat, tačiau mes turėtume būti lankstus. Werneri, labai trumpa pastaba su pramonės komitetu e, buvo gana didelė diskusija, tačiau mes turime palaukti jų nuomonės taip pat. Will, uh, try... Žinoma, pabandysime palaukti tų nuomonių ir reikės laiko jas apsvarstyti prieš balsuojant. Dabar pereiname prie šešto klausimo. Tai yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Na ir pranešė yra perlanš. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems, visoms frakcijoms už tai, kad nus, pritarė tam, kad būtų iš naujo aptartas šis klausimas, atsižvelgiant į aktualiausius įvykius. Įvykius, kurie kasmet įveda vis naujų papildomų elementų. turiu pasakyti, kad šiek tiek nustebino mane Ekofino pareiškimas apie Ekof... Ekofino pirmininko pareiškimas, kur buvo kalbama apie Europliuso paktą ir jo santykį su Europiniu semestru. Jis teigia, kad tai, apie tai neminima tarybos išvadose. Aš labai atidžiai perskaičiau tuos, tas išvadas ir ten yra bent kelios nuorodos į tą paktą. Taigi labai svarbu, kad būtų matomas šis elementas. Aš pabrėšiu, apkalbėsiu apie penkis dalykus, kurie mano manimu yra svarbiausi šiame semestre. Pirmiausia, tai, kad tai, kaip komisija pristato šią priemonę, man susidaro įspūdis, kad tai atsiranda dar viena procedūra, dar viena biuro, biurokratija papildoma. Na ir tas europinis ekonomikos semestras tikrai iš principo turėtų stiprinti Europos ekonomiką. Na ir tiesiog buvo bandoma laukti, kuomet tinkamo momento, kuomet būtų galima pristatyti tą metinį ekonominio augimo metinę apžvalgą. Ir komisaras bei ministras abu elgėsi taip, lyg Europlius paktas jau yra integruotas į metinę augimo apžvalgą reikia vadinti daiktus savais vardais ir negalime Europos politikos koordinavimo semestro lyginti su metinė ekonomikos apžvalga. Metinė ekonomikos apžvalga įtraukė ir bus sudarin, turi būti sudarinta ir strategija 2020 ir taip toliau. Dar vienas svarbus dalykas, kaip yra traktuojamas ankstesnis 30 punktas rezoliucijoje. Čia aš pasiūliau įsteigti pakomitetį, specialų eurozonos pakomitetį. Aš suprantu, kad šis pasiūlymas iš naujo buvo vertinamas kaip, na, daugelio kaip vėlgi provokacija. Ir kaip žinote, aš susirašinėjau šiuo klausimu ir su AFKO komiteto pirmininku. Ir šešėliniams pranešėjams pasiūliau kompromisinį pakeitimą, kuriame bus teigiama, kad Europos parlamentas turi vertinti struktūrą ir taip pat tarybos ir komisijos struktūrą struktūros evoliuciją. Tai ta struktūra evoliucionavo labai radikaliai ir Europos komisijos pirmininkas paskelbė praeitą savaitę plenarinėme posėdėje. Ir jūs galite patvirtinti, kad ir komisaras surenks naujus specialius klausimus lapkričio 23 dieną kur bus konkrečiai kalbama apie eurozoną, eurozonos dalykus. Taigi mes irgi laikėmės tos pačios struktūros ir čia dabar kyla klausimas, nes nėra tinkamas momentas įvertinti padarinius. Bet kodėl yra. Šis pasiūlym, šių pasiūlymų yra bandoma užsitikrinti tam tikrą paralelę, galių paralelę. Uh, ir užsitikrinti demokratiją bei legi legitimumą. Bet aš bijau, kad viskas vyks nacionaliniuose parlamentuose ir pas mus dėja europinių diskusijų, kaip ir europinėms diskusijoms vietos neliks. Dabar kalbant apie nacionalinių parlamentų asociaciją, čia yra įvairiai, įvairių su to susijusių klausimų, pavyzdžiui, kaip vyks ekonomikos ir, ir monetarnių reikalų komiteto susitikimą su nacionaliniais parlamentais, parlamentarais. Tai aišku, tą struktūrą reikia kažkaip bandyti sustiprinti. Ketvirtas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra kaip Europos parlamentas gali prisidėti prie to darbo. Ir man kyla klausimas, ar mums parlamentui reikalinga bendros sprendimo prieimimo procedūros, e, prieimimo teisė. Tai yra kaip ir papildomas dalykas, tačiau turime išlikti nuoseklus, darnus. Mes negalime vengti diskusijų dėl bendro sprendimo prieimimo procedūros. Tačiau, kaip esame, kadangi teisėkuros institucija dėl šešito paketo, reglamento, direktyvų ir panašiai, tai yra labai svarbu, tačiau kalbant apie ekonominę politiką, esminis dalykas yra demokratinės diskusijos parlamente. Na ir diskusijose, parlament, diskusijose parlamente yra, jos vyksta jau, diskusijos parlamente vyksta per dėm ilgai. Kalbant apie Lisabono strategiją, rezoliucija yra primama, tarkim, frakcijos iniciatyva dar prieš pavasario tarybos posėdį. Tačiau mes tam tikrai skiriame per daug pinigų ir per daug laiko, o rezultatas yra nulinis. Ir reikia pirmiausia keisti štai šitą situaciją. Ar parlamentas kažką reiškia? Taryba turi atsižvelgti į ekonominės politikos orientyrus. Na, aš manau, kad netgi esant daugumai vis tiek galima įtakoti tarybos nuomonę, vyrončią nuomonę. Ir bendros sprendimo prieimimo procedūra trunka tri, tris mėnesius. Taigi reikia surasti būdų, galimybių, kaip per tuos tris mėnesius na, komisija pateikė pasiūlymą, pateiks, pateiks pasiūlymą lapkričio pabaigoje ir tuomet met maždaug kovo pradžioje ar kovo viduryje parlamentas bendros sprendimo prieimimo procedūrų, procedūros būdu turi jau apibriežti ekonominės politikos pagrindinės gairias ir Europinio semestro gairias, nesvarbu, kaip čia pavadintumėme tą savoką. Taigi, jeigu taip neįvyks, tuomet vėl tarybai bus teigiama arba komisijai. Na, reikės išvelgti Europos parlamentą, bet tai nieko neduos. Paskutinė mintis. Sutarties reforma visą tai, kas seka po to. Aišku, tarp e, praeito savaitės sekmadienio ir trečiadienio tarybų, pri, pri, tarybų priimti sprendimai. Aš kalbu dabar faktiškai ne kaip savo frakcijos atstovė, bet kaip išreiškia savo asmeninę nuomonę, aš manau, kad reikia suprasti, kad taryboje tam tikros valstybės, kurios tikrai nėra pačios silpniausios, uh, nori, kad būtų peržiūrėtos sutartys. Ir tarybos išvadose yra štai koks terminas pavartotas ir riboti pakoregavimai sutarties. Bet parlamentui jau reikia suklusti. Kalbant apie stabilumo mechanizmą, čia bandoma viską daryti gan greitai ir pasakoma, ko iš mūsų tikimasi. Tačiau, jeigu bus tolesni sutarties pakeitimai, koregavimai, netgi atsižvelgiant į mano valstybės, valstybėje vyruojančią nuomonę, norėčiau, kad tai vyktų kuo galima vėliau. Bet iš esmės aš manau, kad Europos parlamentas turi pasirengti tokioms diskusijoms. Jeigu nepasirengsime, tuomet būtent taryba ir taryboje tam tikros valstybės narės ir nulems, ką turės reikšti ta sutarties peržiūra. Mes norime tokios sutarties peržiūros, kuri leistų ES funkcionuoti ir turėti tą, tokią ekonomikos politiką, kuri užtikrintų solidarumą, konkurencingumą ir efektyvumą. Ir taip pat demokratiją. Jeigu mes nieko nedarysime ir lauksime, kol taryba imsis veiksmų, tuomet jie nuspręs e, imtis diskusijų ir nuspręs, kaip įgyvendinti tą sutarčių reformą. Taigi, štai, tą aš, štai ką aš siūlau savo kolegoms šiais kompromisiniais pakeitimais. Suprantu, kad šiame komitete yra bent tam tikras, tam tikras konsensusas, kuris reiškia, kad šešito paketas yra svarbiausia. Ir aš sutinku, kad šešeto paketas yra svarbus, vertinu tai, ką sako komisijos pirmininkas ir ES pirmininkas. Tačiau penktame rezumė punkte kalbu apie tai, kad labai svarbi yra biudžeto ir ekonominės politikos peržiūra, labai konkrečios priemonės, kurie leistų priimti, įgyvendinti nesnei priimtą ekonominės valdysenos paketą. Taigi aš čia siūlau labai tiksliai laikytis šios dek tarybos deklaracijos išvadų kai kurie iš mūsų gal būtų norėję likti prie šešito paketo, tačiau realybė dėja sąlygoja kitus veiksmus. Man atrodo, netrukus bus keturių dokumentų paketas. Žanas Polis. Čia ponė pirmininkė. Jeigu norime, kad Europos parlamentas kažko pasiektų, reikia tam tikrus dalykus numatyti. Jau keletą savaičių ar mėnesių Kas kart, kai susitinku su piliečiais, susitinku su žurnalistais, jie man sako, ką daro parlamentas. Tai aišku irgi yra mano e, penktadienio interviu tema. Taigi, ką daro parlamentas? Ir aš privalau pasakyti, kad parlamentas pasitiki balsuodamas dėl rezoliucijų ir nuomonių komunikatų O ką tai galiausiai duoda? Nekažiką. Ir šiandien visi pripažįstame, kad Europoje egzistuoja demokratinis deficitas. Uh, tie, kurie pasisako prieš Europą, iš tiesų tuo naudojasi ir plaka parlamentą. Tačiau deficitas nėra parlamente. Parlamentą išrinko piliečiai tiesioginio e, rinkimo teisę ir parlamentas turi puikų legitimumą, lyginant kaip, lygiai lygi tokį patį kaip kokia, bet kokia nacionalinė asamblėja, bet kurioje valstybėje narėje. Demokratinis deficitas priešingai egzistuoja dėl to, kad sprendimai, teisėkuros sprendimai kurie turi atspindėti nuomonės, yra priimami vadovų, kurie vadovų arba jų tarpininkų keliais lygmenimis. Taigi aš manau, kad momentas yra gan sudėtingas ir reikia kelti tam tikrus klausimus. Taigi Čia galimos dvi kryptys, kurios atsispindi ir pranešime. Ką būtų galima pakoreguoti, pakeisti tam, kad atsirastų stipresnė demokratinė bazė Europos Sąjungoje. Tai, apie ką kalbėjo pranešėja dėl pakomitečio. Suprantu, kad mano frakcijoje dauguma mano, kad eurozonoje galima imtis tam tikrų priemonių, tačiau taip pat manau, kad būtų racionalu atsižvelgti į tam tikrą raidą, kalbant apie jau tai, kaip yra organizuojama eurozona ir tai atsiranda, atsiranda tam, tikro, tam tikras veidrodinis efektas. Dabar dėl kito klausimo. Aš manau, kad mano pirmosios pastabos yra štai kokios. Bendro sprendimo prieimimo būdu reiktų apsispręsti dėl ekonominio orientūrų. Tačiau kaip orientyrų, tačiau taip, kaip tą reikėtų daryti, reikėtų pragmatiškai numatyti tam, tam, tam, tam, tikrą, tam tikrą laikotarpį. Taip pat reiktų vengti perdėm įsitraukti į detalės, tai būtų nenaudinga, nerealistiška ir tai netitiktų tam, kas yra dabar svarbiausia, kalbant apie ekonominį koordinavimą, ekonominės politikos koordinavimą. Taip pat reikalinga pasitelkti ir vaizduotę, ir kūrybingumą, ir taip pat labai svarbu daryti nuorodą, kas yra padarytame šiame pranešime, į bendro sprendimo prieimimo procedūros metodo paieškas. Aš manau, kad surasime skubos tvarka atitinkamą procedūrą, kuri leistų šiam parlamentui pri, pripažinti. Aš manau, kad daugeliu klausimų galbūt mes surasime konsensusą ir tikiuosi, kad ateityje pasieksime neblogų rezultatų ir pasieksime, surasime tinkamą uh, E, kryptį. Na ir tai tie sprendimai, kurie buvo priimti viršūnių susitikime ir mūsų parlamentas ne, neturi vien tik tai aklai sekti tuos sprendimus. Reikalinga tam tikra šiek tiek ir revoliucinė politika, nes tai, ką išgyvename kasdien, kas valandą, rodo, kad mūsų pasaul... dabartinėme mūsų pasaulyje Reikia peržiūrėti esminės savokas ir prisimti tinkamą atsakomybę. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Viki nėra. E, Dirbai ar už ją kalbėsi, ne? Kitas šešėlinis pranešėjas, kuris čia yra, yra Filipas. Atsiprašau, kad praleido Astrid klausimą, atsipraš... norėjau atsiprašyti Astrid. Janui Poliui atsakysiu, jis kalbėjo prancūziškai, tai prancūziškai jam ir atsakysiu. EPP frakcija numato galimybę taikyti bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Na ir tikslas ne, ne, neužsimti mikrovaldymu, mikrovaldyseną. Bet aš pateiksiu pavyzdį. Šiandien, kai kalbame apie konkurencingumą, puikiai suprantame, kad konkurencingumas tam tikrose srityse reiškia atlyginimus. Na, aišku, atlyginimas yra svarbus konkurencingumo veiksnys, tačiau dažnai atrodo, kad konkurencijoje atlyginimas yra viskas. Na ir kalbant apie tą metinę augimo apžvalgą ir, ir visą kitą, mes parlamente atliekame tam tikrą diagnozę ir išvelgiame tam tikras konkurencingumo problemas ir kokiu veiksmu reikia imtis, Ir, aišku, į tai įeina ir atlyginimo veiksnys, tačiau yra ir kitų efektyvus energijos vartojimas, e, energijos našumas, tinkamas išteklių naudojimas ir panašiai. Taigi Europos parlamentas gali nubrėžti pagrindinę kryptį komisijai savo darbe, vertinant e, įvairių valstybių narių veiksmus ir aš manau, čia mes sukūrėme pridėtinę vertę. Esmė nėra mikrovaldyti, valdyti mikrolygmenių, kad Portugalija turėtų daryti tą ar Ispanija tą. Esmė ne čia. Svarbiausia yra sukurti politinę bazę rekomendacijoms, kurias teikia komisija valstybėms narėms. Šia prasme mes neturime demokratinės bazės paaišk, kaip galėtumėme paaiškinti tų šalių piliečiams. Štai dėl to buvo balsuota, tas buvo priimtas ir dėl to iš principo tai yra demokratiška. Tai, kas yra daroma, yra demokratiška. Nes tai jiems yra aktualu. Taigi, Mums kol kas tai yra esminis elementas, ypatingai šiandieną. Aš matau, kad ekonominės valdysenos klausimas yra ir demokratijos klausimas. Prieš kalbant apie ekonominę, ekonominį efektyvumą, pirmiausia, reikia išspręsti demokratijos problemą, legitimumą. Ar tas procesas mūsų piliečių akimis vertinant yra legitimus ir demokratiškas. Taigi, EPP laikosi tokios nuomonės ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų laikytis labiau subalansuotos pozicijos, ideologinė prasme ir artimesnio e, rinkos ekonomikos e, požiūriui. Taigi, tiek norėjau šiandien pasakyti, aš, aišku, kartą galė, dar kartą galėčiau teikti, kad laikomės per vanšberės nubrėžtų gairių, bet čia esmė dabar yra užsitikrinti, kad plačiu, pla, plačiai būtų šiame komitete pritarta šiai, šiam siūlymui. Na, dėl eurozonos, aišku, reikia stebėti įvykius, tačiau mano aiški mintis nebandyti, nebandyti kažkaip daryti didelių skirtumų, per didelių skirtumų, 17 ir 10 Man iš principo tai yra tik sutarties e, tekstas. Yra valstybių, kurios apsisprendė ne įstoti eurozoną, yra tų, kurios dar prisijungs. Tačiau reikia peržiūrėti visus ekonominės valdysenos mechanizmus ir juos taikyti visoms 27 valstybėms, kad nebūtų to skirstimo. Nes jeigu, kalbant apie integracijos dinamizmą, monetarnės integracijos dinamizmą, turime nepamiršti, kad valdysenos mechanizmas turi būti daikomas 25, geriausiai 27. Ir toms aštuonioms, kurios yra pasirašysios, bet dar neįstojusios, reikia joms ir pasakyti, štai tas jūsų laukia. Uh, we're, we're... Labai ačiū. Teoriškai jau nebeturime laiko šią diskusiją. Na, dabar panas Šuntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε εκφέρει τη γνώμη μας. Labai ačiū, pana pirmininkė, kolegos. Pateikėme savo nuomonės apie Europos semestrą. Ir aš sekiau, ką apie tai galvoja pranešė ir kiti. Daug šiandien pasakyta buvo apie demokratiją atsakymai, kuriuos gavome anksčiau, kai kalbėjomės su komisijos atstovu ir tarybos atstovu. Man parodė, manau, kad jeigu teisingai supratau, kad iš tikrųjų mūsų nerimo jie nei, ar abejonių neišsklaidė. Mums sakė, kad Mes sakėme, kad tai yra procedūra, kuri antidemokratiška, netitinka sutarties, komisija ir taryba, kaip sakė visai teisingai pranešėja, tai vertina kaip, kaip teisinį klausimą, o ne politinį. Tačiau man atrodo, kad šis demokratijos trūkumas turi būti sprendžiamas suteikiant daugiau vaidmens Europos parlamentui, nes Europos semestras turi elementą uh, tokios politikos, kuri siūloma, kuri taikoma išbristi iš krizės. Tai yra svarbu. Uh, Europos parlamentas paliktas nušalyje, jo komentarus neatsižvelgėme, nei atsižvelgėme į nacionalinių parlamentų nuomonėmis ir neatsižvelgėme į jų piliečių, žmonių nuomonės. Norėčiau paminėti vieną pavyzdį desperatiškai nusistikęs e, Graikijos ministras pirmininkas pasakė, kad rengs referendumą. Aš nesu jo partijos narys, tačiau žinote, kokia buvo reakcija jo pasiūlymą. Tuo pat metu buvo pareiklauta rengti e, išvasnius rinkimus Graikijoje. Tai, kaip žinote, buvo sutikta tam tikrų būdų komisijos komisija Olirenas pasakė tiesiog, na, jums nepasisekė. Visas paramos paketas bus panaikintas. Mes esame atstovaujama institucija ir aiškiai matome, kad susidaro įspūdis, jog Europos institucijos iš tikrųjų nieko nesugeba padaryti, situacija vis blogėja. Ir tai yra ne tik Graikijos problema, tai yra visos Europos problema, tai susijęs su kitomis šalimis, Italija, pavyzdžiui. Taigi reikia na, suprasti, kaip spręsti tą problemą. Mes stengiamės padaryti, ką galime. Ir, man atrodo, turime klausyti žmonių, turime klausyti Europos parlamento. Taip sakoma, bet kai primami sprendimą, sprendimai, matome, kad į mūsų nuomonę neatsižvelgiama. Tai reiškia, kad negalime būti konstruktyvus. Paskutinė pastaba. Tai yra susiję su to, tuo, ką paklausiau pono Reno, kai jis čia buvo. Žinoma, turime panaikinti šį demokratinį deficitą. Yra įvairių scenarijų. Kai kuriuose valstybėse kyla nemažai nerimo, nes sutartis neleidžia taikyti tam tikras procedūras ir reikia galvoti, kaip pakeisti sutartis. Ir reikia įsivaizduoti, kaip mūsų šalis galėtų išeiti iš eurozonos. Kažkodėl staiga euras pasirodė nebetoks patrauklus. užduodami klausimai, kalbam apie e- eurozono šalis, ne eurozono šalis daugama šalių, kurios dar neprisijungusios prie eurozonos, nebenori jo įsivesti, nes jis nebėra patrauklus. Taigi, jeigu tokia politika nepasikeis, ko galime tikėtis? Ar bus peržiūrėta sutartis ir bus leista, kas iki šiol buvo neleidžiama? Labai svarbu, kad Europos piliečiai taip pat turėtų žodį. Tai ne jie, vieni, ne jie turi prisimti atsakomybę už e, šią krizę. Pone Ferrera, jūs esate mano sąraše, tačiau noriu paminėti, kad turime dar vieną klausimą, kuris yra taip pat svarbus. Ir dėl jo balsuosime pirmadienį. Šiuo klausimu diskutavome labai daug ir galbūt galima būtų trumpiau kalbėti. Obrigada, eu serei muito breve. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Norė, norėjau paliesti tik du klausimus. Aš pati esu viešai pasakiusi, kad aš nesu už sutarties peržiūrą. Manęs nežavi šitą idėją visų pirma dėl to, kad man atrodo, kad e, kol kas mes neišnaudojame visos veiksmų laisvės, neišnaudojame visos turimos maržos, tam trūksta politinės valios. Ir dėl to, kad šiuo metu yra neaišku, kaip turėtų atrodyti ta, tie sutarties pakeitimai. Tačiau iš esmės galėčiau pritarti pranešėjos pozicijai, kai jis sako, kad parlamentas turi aiškiai pasisakyti ir aiškiai nustatyti kažkokias gairias, kurios e, įtakotų e, ar privestų prie sutarties keitimo. Todėl čia būtų labai svarbu pasiekti bendro visų frakcijų susitarimo. Ir todėl buvo tikrai nuostabu išgirsti tai, ką pasakė ponas Kozės, galbūt e, tikrai bus galimybės pasiekti to susitarimo. Taip pat man atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes stiprintume mes savo kaip parlamento vaidmenį, bet kita vertus taip pat svarbu, kad parlamentą kaip instituciją gerbtų kitos institucijos. Mums pavyko susitarti dėl makroekonominio disbalanso apibriešties, Tai yra labai svarbus dokumentas, dėl kurio mes jau nubalsavome. Tuomet, kai tvirtinome šešių dokumentų paketą. Ir todėl norėčiau paklausti, ar šiame komitete ir apskritai visame parlamente yra numatomos kažkokios e, papildomos priemonės ir ar tai, ką mes dabar čia diskutuojame, ar tai kaip nors įtako sprendimus Ekofino taryboje rytoj. Pagal iš tam tikrų gandų galima sustaryti įspūdį, kad bus atsisakyta tam tikrų parlamento reikalavimų, nors mes jau juos suderinome su taryba ir komisija. Todėl norėčiau paprašyti, ponė pirmininkę, kad būtų sudarytos galimybės parlamentui stebėti, kaip vyks ekofino posėdis rytoj ir poryt. Aišku, taryba ir komisija diskutuos, bet jos diskutuos tarpusavėje, nediskutuos su mumis parlamentu, todėl mes turime ypatingai e, žiūrėti, kaip yra laikomasi mūsų sprendimų turinio, ypač makroekonominių sprendimų. Um, okay, thank you. I'm... Ačiū. Pervanš. Pone Beres, ar galėčiau paprašyti jūsų apibendrinti diskusijas labai trumpai? Turime tikrai nedaug laiko. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, išklausiau su dideliu susidomėjimu jų pasisakymų ir norėčiau pridurti vieną dalyką dėl bendro sprendimo prieimimo procedūros, nes manau, kad yra pats svarbiausias sprendimas, kurį turėsime priimti dėl mano siūlomų orientyrų. Žinoma, klasikinis bendro sprendimo prieimimo procesas negali būti taikomas. Kaip užimtumo socialinių reikalų komiteto pirmininkė, aš jau beveik pritaikiau tą procedūrą, kai buvo e, primama užimtumo politikos direktyva. Taigi, manau, kad su tam tikru geranoriškumu yra įmanoma tą padaryti ir tai iš tiesų palengvins situaciją. Aišku, mes privalome šiek tiek koreguoti savo praktiką, keisti savo praktiką ir tai pagal mūsų ambicijas iš tiesų, tai gal šiek tiek ir pažįstų mūsų ambicijas. Okay, well, very... Ačiū. Norėčiau priminti, kad balsuosime. E, pirmadienį Strasbūrė. Strasbūrė balsuosime dėl šio klausimo, taigi dėkoju už pasisakymus. Dabar ponui Huntis, Silkūnį perduosiu klausimą, nes turiu išeiti dabar. Jis taip pat pirmininkaus. Tai yra Europos bendrovių įmonių valdymo sistema. Pono Fokso pranešėjo nėra, bet kiek suprantu, jūs jį pavaduosite. Ačiū. Uh, Pono Fokso traukinys su juo viduje vėluoja. Taigi aš perskaitysiu <laughs> jo pasisakymą. Pirmiausia, panas Foksas nori pasveikinti komisijos žalėją knygą dėl įmonių valdymo sistemos. Po finansinės krizės tapo aišku, kad kai kurie reikalingi tam tikri reguliavimo ir kultūriniai pokyčiai mūsų rinkose ir įmonėse. Tačiau tie pokyčiai turi būti proporcingi, atsižvelgiant į įmonių valdymo klausimą. Turime daryti skirtumą tarp stambių ir sisteminių institucijų požiūrio ir požiūrio įmonių, kurios kotiruojasi biržoje. Kai tvirtinome įmonių valdymo ir finansinių institucijų dokumentą, parlamentas akcentavo, kad proporcingumas turėtų būti esminis principas vertinant įmonių valdymą. įmonių valdymo struktūrų įvairovė ES ir taip pat skirtingi valstybių narių požiūriai į reguliavimo struktūras, pripažįstant, kad bendras požiūris visiems nebūtų tinkamas sprendimas ir tai iškraipytų finansinių institucijų konkurencingumą. Šis e, proporcingumo pripažinimas yra svarbu. Jeigu sutinkame, kad finansinės institucijos turi laikytis aukštesnių standartų dėl sisteminio pobūdžio, bet tai reiškia, kad kitos įmonės taip pat turėtų veikti lankščiau ir netaip ribojant jų struktūras. Pasaulinis e, Europos įmonių konkurencingumas tuomet bus didesnis be nereikalingų taisyklių. Aišku, mūsų kompetencija čia yra ribota, mes turime daugiausia dėmesio skirti specifinėms rytims. Pono Fokso požiūris ir štai koks. Pagarba skirtingoms sistemoms ir atskiroms kotiruojamoms įmonėms. Reikalinga paaiškinti taisyklės tam, kad įmonės galėtų atskaityti akcininkams, geriausios praktikos mainai visoje Europos Sąjungoje ir Elksenos kodekso parengimas. E, akcininkų vaidmo turi būti sustiprintas, jie turi būti esminiai įmonių atsiskait, at, atskait, atskaitomybėje. Ir aišku, be, jeigu be priežasties įmonės nesilaiko kodekso, jos turi būti baudžiamos. Taip pat instituciniai investuotojai yra labai svarbu, reikalinga peržiūrėti ir veikiančius dar teisės aktus, dėl kurių yra e, trump, taikomas trumparegiškumas. Ponas Foksas dirbs su Juri pranešėjų ponu Būdu tam, kad į mūsų komiteto nuomonę būtų tinkamai atsižvelgiama ir jis e, laukia e, galimybės išklausyti jūsų nuomonių, ypatingai šelnių pranešėjų nuomonių. Ačiū. Fine, thank you. Um, I'll ask now, um... Ačiū dabar. Pana Giopelis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Fox už jo nuveiktą darbą. Džiaugiuosi, kad šis klausimas buvo įtrauktas į mūsų darbo tvarkę. Man atrodo, kad tai iš tiesų yra labai svarbus klausimas, e, nes pagerinę šią sistemą galėtume pasiekti vidaus rinkos efektyvumo. Taip pat aš pritarčiau nuomonės referentui, kad dėl to, kad šis klausimas yra labai e, delikatus, dėl to, kad dalis kompetencijos tenka valstybėms narėms, taip pat reiktų kalbėti taip apie, suveren, apie jų suverenitetą, taigi mes negalime taikyti kažkokių bendrų taisyklių. Ir dažnai situacija yra, yra tokia, kad e, tai yra klausimas, kuris susijęs su visuomenės spaudimu. Pone pirmininkė, manau, kad čia reikia pabrėžti tris esminius klausimus. Visų pirma, e, akcininkus, stebėtojų tarybą ir, taigi, visų pirma, pakalbėsiu apie valdybą. Manau, kad valdyba E, atlieka svarbu vaidmenį, todėl yra labai svarbu žiūrėti, iš ko ji yra sudaryta. Tačiau kita vertus, čia reikia e, skirtingai žiūrėti į tokius klausimus, kai, kai reikia mažinti valdybos narių skaičių. Toliau biržose ne kotiruojamos įmonės, jose slypi didžiulis ekonominis potencialas, kuris nėra reglamentuojamas. Galbūt e, į tai reiktų atkreipti dėmesį. Ponas Fox e, bando šią temą priderinti prie egzistuojančių kodeksų Tačiau jeigu e, siekiama nepažeisti kitų rinkos veikėjų interesų, tai tuomet reikia panagrinėti klausimą, ar ta įmonė galės toliau e, vystytis, plėtotis, e, pavyzdžiui, ją griežčiau kontroliuojant iš valstybės pusės. Taigi šį klausimą reiktų labai, į šį klausimą reiktų žiūrėti labai atsargiai tas minima ir šioje nuomonėje. Žalioje knygoje kalbama apie e, kvotų valdybose klausimą, kalbant apie vienodą e, skirtingų lyčių e, narių skaičių. Manau, kad šis klausimas nėra labai svarbus, jis tiesiog nukreipia dėmesį nuo svarbesnių aspektų. Toliau kitas e, svarbus dalykas, mums reikia teisingos struktūros įmonių e, valdysenoje. Ir čia būtų labai svarbu, kad įmonės būtų atskaitingos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šitos priemonės, kurias mes e, pasiūlysime, neturėtų įtakoti administracinės e, naštos didinimo. Mes turime sukurti tokią sistemą, kurioje veiktų atitinkamos patvirtintos priemonės. Aš savo pakeitimuose būtent ir e, pabrėšiu šios klausimus, o, š, o, o šiaip norėčiau padėkoti pranešėjui ir jį pasveikinti. Ačiū. Aš esu socialistų šešėlinis pranešėjas. Taip pat noriu padėkoti pono Foksui Jis patikė labai įdomių pasiūlymų, kurie bus pagrind, geros nuomonės pagrindas. Aišku, kad e, įmonių valdymas turi būti lankstus, ypač reikia žiūrėti, galvoti apie mažas ir vidutinės įmonės. Aš pritariu pranešėjo pastaboms dėl, kur atsižvelgiama į komisijos pasiūlymus panaikinti ketvirtinės atskaitomybės reikalavimus MVI Ir taip pat pritariu dėl gero, geros praktikos kodekso vaidmens. Dėl sėkmės e, to požiūrio laikykis ir e, paaiškinkį, galbūt per daug pervertinatas. Tačiau e, svarbu, kad šalis pateikia paaiškinimus, net kai jos ketina nukrypti nuo įmonių valdymo kodekso. Komisijos žalioji knyga analizuoja stebėjimo rezultatus valstybės narėse, e, kur paaiškėjo daug trūkumų taikant e, laikykis ir paaiškink principo. Galima atkreipti duomėsi į Švedijos kodeksą, kur įmonės turi pateikti, kodėl jos, kokiomis, su kokiamis, kokių taisyklių jos nesilaiko ir kokių, tai, kokius taiko alternatyvus sprendimus, galbūt tai būtų tinkamesnis kelias. Taip pat malonu Šioje knygoje matyti, kad bendrovės turi pateikti atlyginimo politiką ir e, direktorių atlyginimus ir akcininkų balsavimo rezultatus dėl atlyginimų. Ir taip pat e, įkurti atlyginimų komitetus. Tai padidintų skaidrumą ir panaikintų netitikimą tarp rezultatų ir e, atlyginimų direktoriams. Plačiau kalbant, aš įtraukčiau tekstą į akcininkų vaidmenį, apie akcininkų vaidmenį valdyme ir pritarčiau komisijos pasiūlymui, kad akcininkų identifikavimas būtų padidintas. Taip pat norėčiau pasiūlyti pakeitimus dėl e, darbuotojų akci, akcijų nusaibės. Tai sumažina socialinę įtampą ir motivuoja darbuotojas ir reikėtų, kad tai būtų skatinama galbūt per nacionalinius mokesčių režimus. Žaliųjų svenai. Aš pavaduoju mūsų šešėlinį pranešėją Aš pateiksiu Jums, pana Epinkai, porą komentarų. Tai yra pakaitinių narių sesija, tik tai pirmininkas dar laikosi. Keletas komentarų. Akivaizdu, yra tam tikrų įtampų. Iš principo, mes pirmybę teikiame tam, kai kur minkštoji teisė, tuomet, kai minkštoji teisė neveikia, tuomet reikia griežtos teisės, tikrosios teisės. Ir Karaso nuomonė e, parengta IMKO komitete labai įdomi, mes tai formuluotėje pritartume. Ten sakoma, pripažįstama, kad finansų krize parodė esamos įmonių valdymo sistemos trūkumus. Ir principas pagrįžtas e, formulę laikykis ir paaiškink rodo, kad reikia kitokių nuostatų, kurias papildintų minkšti reglamentai, tokie kaip kodeksai ar geriausios praktikos taisyklės, arba sustiprina prievižą nacionalinių ir ES lygmenių. Dėl atlyginimų mes manome, kad rinkos įrodė, įrodė esančios e, neveiksmingos, nustatant e, tinkamas atlyginimus vadovams ir reikia skaidrių privalomų taisyklių, kad būtų galima panaikinti spragas tarp tvaraus vertėvės kūrimo ir atlyginimų, ypač, bet ne tik e, finansų sektorėje. Ilga diskusija dėl lyčių skirtumų, kai kalbama apie daugiausia apie aukštesnius vadovus. Mes manome, kad e, veiksmingas naujoviškas požiūris Norvegijoje turėtų būti uh, naudojamas kaip pavyzdys ir kreipiamės į komisiją, kad jį pasiūlytų privalomas taisyklės dėl lyčių balanso valdybose. Kaip matome, tiesiog e, savanoriškai tai neveikia. Na, o be to mes manome, kad e, nuomonė yra šiek tiek e, tendencinga akcininkų atžvilgių. Įmonių valdymas yra daugiau negu tik tai paisyti akcininkų interesų. Mes manome, kad akcininkai vis dėlto turi gauti daugiau galių, kad aktyvesnį vaidmenį vaidintų bendrovių valdyme ir prisidėtų prie atsakingesnio valdymo. Na ir pagaliau manome, kad įmonių valdymas nėra vien tik tai akcininkų ir vadybininkų reikalas, bet turi traukti visas suinteresuotas šalis - darbuotojus, klientus, E, nevyriausybinės organizacijas, jos, jie visi turėtų galėti įvertinti, ar valdymas atitinka ilgalaikius bendrovės interesus, o tai reiškia daugiau skaidrumo, ypač didelių įmonių atveju. Tai reiškia, kad akcininkų įtraukimas yra ilgalaikis e, akcininkų interesas. Ir mes manome, kad remiantis e, šiuo tekstu reikia jį patobulinti, kad visa nuomonė būtų labiau subalansuota. Ačiū. Ačiū. Liko tik tai dvi minutės. Pone Epinkai, prašom padaryti išvadą per minutę. Pirinkė, aš galiu pasakyti, kad perduosiu jūsų ir kitų pastabas ponui Foksui, ypač ponia Gigoldo pastabas, nes čia yra dėl ko pamastyti, tačiau esu įsitikinęs, kad ponas e, Foksas pranešėjas nemano, ne, nemano, kad reikia e, iš viršaus valdyti kiekvieną bendrovės žingsnį. Manau, kad jeigu nori e, sužinoti, kokios ir kokia yra jo tikra nuomonė, galite su juo sustikti su juo šią savaitę. Taigi, grafikas šios nuomonės rinkimui pakeitimų terminas ir šio mėnesio 15 diena vidurdienis, pakeitimų svarstymas 29 šio mėnesio, balsavimas 19 gruodžio, o jūrė komiteto balsavimas yra sausio 26 plenarnėje sesijoje. Šis klausimas bus svarstamas kitų metų kovo pirmoje dalyje pusėje. Kitas posėdis yra 14 diena, pirmadienis, 7 val. vakare. Ačiū, viskas.